Ok, colleghi, possiamo iniziare? Kolegos, pradėkime posėdį. Labas rytas visiems. Ir pono Herdos prašymų Penktas punktas e, dėl nusavos iniciatyvos pranešimo ES žemės ūkio bedinkysės sektoriaus perspektyvos ir iššūkiai e, yra atidedamas, e, dėl jo bus balsuojama sausio 23 dieną. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad 11 darbo tvarkės punktas susijęs su svogunėliais. Taip pat 12 klausimas dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo bus svarstomi atvirkščiai. 11 ir 12 apsikeičia vietomis. Ir jei neprieštaraujate, mes tvirtiname pakeistą darbo atvarkę ir tęsiame darbą. Ši Šiandienos posėdis yra transliuojamas ir vertimas e, e, yra užtikrintas į 20 kalbų, išskyrus čekų, maltiečių, slovakų ir gėlų kalbas. Taigi, kolegos, pradėkime. Pradėkime balsavimą. Pirmiausia yra Trys omnibus pasiūlymai. E, trečias punktas omnibus pasiūlymas tai yra atskiras reglamentas dėl pagrindinio BŽUP reglamento pakeitimų. Ir netrukus pradėsime balsavimą dėl, dėl spalio 12 susitarimo dėl žemės ūkio dalies šiame omnibus pasiūlyme. Dėrybų rezultatai jau buvo paskelbti komitete. Aš pats tai dariau. Taip pat ponas Dantan ir ponas Des juos pristatė. Ir tai buvo padaryta lapkričio 16 dieną. Mes turime tiesiog balsuoti taip arba ne dėl viso priemonių paketo. Jūs visi esate gavę dokumentą, kuriame yra konsoliduotas tekstas. Ir taip pat svarbus pakeitimai atlikti BŽUP reglamente Ir e, jie buvo padaryti parlamentui paprašus ir dabartinis pasiūlymas tapo daug ambicingesnis. Ir tai iš tikrųjų e, e, BŽP vidutinio laikotarpio reforma yra tikra. Ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad po lapkričio 16 sprendimo priimto pirmininkų sueigoje dėl žemės ūkio dalies atskirimo nuo kitos omnibus pasiūlymo dalies, Agri tapo atsakingu komitetu, už šį, atsakingu už šį pasiūlymą komitetu. Ir nuo dabar e, apie šį klausimą, apie šį dokumentą kalbėsime kaip apie atskirą dokumentą. Ir tai yra įdomu, nes e, be turinio tai, tai svarbu ir procedūrinė prasme, kadangi šis komitetas sukūrė inovaciją, e, inovacinį, inovatorišką procesą. Ir tokiu būdu nuo kitų metų pradžios visiškai bus kitaip traktuojamas šis e, dokumentas. Dabar žodį suteiksiu ponui Albertes, o paskui balsuosime. Ja, fin, fin dank, Herr Vorsitzender, lieber Paulo. Ich möchte... Ačiū, pirmininkė. mielas Paulo, noriu pasinaudoti šią galimybę ir padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame darbe. Įvyko trys e, trišalio dialogo susitikimai, darbas tose susitikimuose vyko labai sklandžiai. Noriu padėkoti pirmininkui ir visiems šešėliniams pranešėjams bei visiems darbuotojams kurie dalyvavo tame darbe, padėkoti komisijai ir tarybai už jų pastangas, bei visiems komitete kurie prisidėjo. Darbas vyko labai geroje atmosferoje, nuo pradžios iki galo. Ir tikrai raginu jūs pritarti pasiektoms išvadoms dėl omnibus e, reglamentų. Pone Grėsler E, nusprendė šį klausimą, dėl šio klausimo balsuoti atskirai ir tikiuosi, kad sausio mėnesiui viskas bus parengta. Ačiū, Albertai. Dabar, manau, ir galime balsuoti. Balsuosime elektroniškai. Prašau balsuoti. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 39 balsavus už, 5 prieš ir niekam nesusilaikius patvirtinta. Patvirtintas reglamentas dėl BŽUP reformos. Kolegos, periname prie ketvirtojo darbo tarkės punkto - ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo. Balsuosime dėl reglamento E, šią temą. Lapkričio 20-ąją Žemės, nuolatinis Žemės ūkio komitetas patvirtino e, trišalio dialogo eigoje e, patvirtintą susitarimą. Paskutinis susitikimas vyko birželio 28-ąją turime balsuoti agri komitete, kad konsoliduotą tekstą pateiktume plenariniam posėdžiui balsavimui. Martinai, ar nori ką nors pasakyti? Prašau. Ačiū. Ačiū už man suteiktą galimybę pasisakyti. Dabar jau galime, dabar jau žinome, kad taryba pritarė šiam siūlymui. Kalba eina apie 278 puslapius teksto. Darybos nebuvo paprastos dėl jo, bet noriu padėkoti visiems pranešėjams. Vyko puikus bendradarbiavimas ir parlamentas aktyviai dirbo. Tikiuosi, kad dauguma šiame komitete pritars šiam siūlymui, kad patvirtintume šį siūlymą ir kad e, sektorius galėtų planuoti savo darbą kitais metais. Ačiū ir tikiuosi. Ir galime balsuoti. Pirmininkas, ačiū Martinai. Dabar ir balsuosime. Vėlgi e, galima balsuojame už arba prieš. Balsuojame elektroniškai. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. 29 už 11 prieš 4 susilaikė. Ir šį dokumentą teikiame plenariniai sesijai dabar. Bene, colleghi, allora adesso proseguiamo e proseguiamo. Kolegos, toliau šeštasis darbo atvarkės punktas. Pagal pakeista darbo atvarkė esama avių ir oškų sektoriaus situacija Europos Sąjungoje. Pranešėja yra Este Erans Garcia. Žodis iš karto jai. Tai vienas iš e, sektorių, kuriame situacija yra labai nestabili. Pranešė Herans Garcia pristatys savo pranešimo projektą. Prašau žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Suprantu, kad sklando daug gandų šią temą, nes praėjus dviems metams diskusijų dėl ekologiškų produktų. Uh, galiausiai patvirtinome pranešimą, kurį ką tik patvirtinome. Ir dabar e, kalbėsime apie avių ir oškų sektorių situaciją. E, tai tokia ta, ta pat situacija kaip ir kitose kaimo regiono sektoriuose. Tai viena situacija čia yra trapiausia, nes e, žmonės bėga iš šio sektoriaus Taip pat bendroji, ši, šis sektoris yra labai priklausomas nuo pagalbos pagal bendrą žemės ūkio politiką, todėl turime e, šį klausimą svarstyti ypač atidžiai. Kolegos tikriausiai man pritarė, nes jau buvo svarstytas šis savo iniciatyva teikiamas pranešimas ir aš tikiuosi, kad glaudžiai bendradarbiausime toliau svarstant šį dokumentą, kurį pristatau, kaip tikriausiai žinote. Vertinant padėtį sektoriuje. Reiktų pažymėti, kad Junktinė karalystė yra pagrindinis um, avių gamintojas ir tai, susiję, ir, ir tai susiję su prekybos srautais. Taip pat čia noriu paminėti biudžeto e, projektą, preliminarų biudžetą, svarstymus šią temą, nes dėl breksito E, pasiekmes bus juntamos avių raškų sektoriuje dėl to, kad Junktinė karalystė yra e, pagrindinė avių, avienos tiekėja. Kitas svarbus iššūkis, su kuriuo susiduria šis sektorius ir Europos Sąjunga, tai galimybės e, apsirūpinti patiems avieną ir oškieną ne, nepagaminama pakankamai. Suvartojame daugiau. Mūsų konkurentės Australija, Naujoji Zelandija siunčia savo produkciją e, avieną ir oškieną, e, pavyzdžiui, ypač prieš kalėdas ar kitas šventes. Kitas svarbus dalykas tai e, plėšrūnai užpuldinėjantis avių ir oškų bandas, vilkai ir kiti plėšrūnai. E, aplinkosaugos komitete šis klausimas buvo svarstamas, tačiau situacija nesikeičia. Atsižvelgiant į tai, e, komisijoje buvo svarstytas šis klausimas 2015-aisiais, e, tai buvo kaip diskusijų e, E, forumas ir mūsų komitetas taip pat, mūsų komitete vyko ši, ši diskusija ir mes nusprendėme parengti šį dokumentą. Gamintojai e, turėtų užsitikrinti geresnės pozicijas maisto gamybos grandinėje ir jeigu yra galimybė, turėtume labiau juos paremti, turėtume pasiūlyti jiems ateities perspektyvą ir paremti juos visais atžvilgiais, e, padėti dėkti naujoves, e, paremti jaunus ūkininkus, e, tuos, kurie nori ateiti į šį sektorių per kaimo plėtros programas ir pasitelkiant e, konkrečią pagalbą iš tiesioginių išmokų. Taip pat e, kalbu šiame pranešime apie konkrečią paramą, nes tas to sektoriaus padėtis yra išskirtinė. E, dirbantys šiame sektorijoje taip pat dirba aplinkosaugos labui, nes ypač oškų auginimo srityje atliekamas nepakeičiamas, nieko nepakeičiamas aplinkosaugos darbas. Kalbu apie ganyklas e, ir būtent tai pasakytina apie oškų auginimą ir tai reiktų pažymėti. Visada akcentuojame, kad norime aplinkosaugos tausojimo priemonių. Tačiau jeigu nebusime atsargus, jei neselgsime atsargiai su šiuo sektoriumi, jį prarasime ekonominiu požiūriu. Tačiau verta pabandyti kažką nuveikti. Uh, Galima kalbėti ir daugiau apie kitas priemonės, bet priteik, pristatau Jums dokumentą Jūsų svarstymui. Noriu iš, išgirsti Jūsų nuomonės ir tada met galės vykti diskusijos. Labai ačiū, ponė Eran. Manau, kad iš karto galime pradėti diskusiją. Matau keletą kolegų, kurie nori pasisakyti. Pirmas, ar įkandrijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia akcentuoti, kad pranešėja parengė aukštos kokybės pranešimą, labai gerai atlikta analizė, pateikta pasiūlymų sritise, kurios mus labai domina. Kalbant apie bendrąją žemės ūkio politiką ir konkrečiai oškų ir avių sektorių, tai šis sektorius labai dažnai plėtojamas nepalankių geografinių sąlygų regionuose, nors paramos atžvilgių jam keliami rimti reikalavimai. Intensyvus galvėjų auginimas leidžia išlaikyti darbo vietas tuose regionuose, o tai svarbu. Mes lankėmės Bulgarijoje ir Prancūzijoje ir apsilankimų metu e, akivaizdžiai pamatėme, kad oškų ir avių auginimo sektorius yra labai svarbus žemės ūkio sektorius. Be kita ko, gaunamas ir pienas, gaminami aukštos kokybės produktai, kurie tiekiami per trumpą tiekimo grandinę. Kitaip sakant, ne tik išlaikomos darbo vietos, bet taip pat ir užtikrinama gamybos kokybė, gaminių kokybė. Be to, avių oškų augintojai jungiasi į gamintojų, į organizacijas ES dėl šios sektoriaus dėrėjosi su naujaja Zenlandija per dėrybas dėl prekybinio susitarimo. Ir a, mums tai buvo labai sudėtingas a, klausimas. Aš manau, kad reikėtų sukurti specialiąją grupę, kad būtų galima pasistumėti sprendžiant a, oškų revių puldinėjimus. Aš manau, kad dar vieną dalyką noriu pasakyti. Tai yra vandens tiekimas, ypač viduržėmio jūros regione. Mes turėtume labai rimtai vertinti, kaip valdomi vandens ištekliai, nes e, tie vandens ištekliai labai riboti. Ačiū. Šusėbupė. Toliau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti ponę Henes Garciją. Ar už šį darbą, kurį E, kuri dirbdama jau tikrai pasistumėjo ir ji savo pranešime kelia esminius klausimus. Nekartosiu to, ką ką tik pasakė Rikandrijo, nes aš pritariu tai filosofijai, kuri pristatoma. Manau, kad tuo pagrindu mums pavyks pateikti pakeitimų, kuriais sustiprinsime tekstą, bet iš tikrųjų. E, pienininkystės klausimas, ypač kalbant apie avis svarbus, tas pats pasakytina ir apie oškas. 80 procentų aš, oškų ir avių e, sūrio pagaminama Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje. E, E, geografinės kilmės nuorodos egzistuojančios nėra ginamos ir niekada neužtikrinama jų apsauga tarptautinėse prekybos sutartyse. Svarbu ir kad į tai būtų atsižvelgta. Ir taip pat reikės gebėjimų geriau ginti mus visais tais klausimais pienų produktų, pienų produktų apsaugos. Buvo akcentuotas aplinkosauginis aspektas. Galbūt reikėtų bandyti uh, akcentuoti, kad e, ypač e, e, ne, oškų auginimo srityje jos auginamos tam tikrose vietovėse, ganyklose, nes dažnai dabar oškos yra laikomos ne, neganomos laukuose, jos yra laikomos uždarytos. Ir tai svarbu, kalbant apie tai, kokiais būdais vyksta gamyba dėl vilkų, vilkų išpolių. Manau, kad reikia būti. E, reikia reaguoti daug e, ryštingiau. Noriu priminti Jums, kad e, Ispanijoje 2016 įvyko 4600 tokių išpolių ir jie, jų skaičius nesumažėjo ir reikia galbūt sukokretinti Berno konvencijos vaidmenį, susijęti jį, tą konvenciją su buveinių direktyva ir manau, kad turime daug tiksliau, konkrečiau viską išdėstyti ir sakyčiau, kad tokia kryptimi reiktų dirbti, sutelkiant pastangas, rengiant šį pranešimą ir noriu pakartoti, kad mums tai pranešimas, kuris yra tinkama kryptimi. Ačiū. Erdos. Prego. Pone, pone Zartus. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą ir um, džiugu, kad buvo atsižvelgta ir į mano pasiūlymus. O pasiūlymai susiję su parama gamybai. Yra atskira suma atskiros išmokos skirtos um, avių ir oškų sektoriui. Aš manau, kad um, parama be kita ko turėtų apriepti skirtingas kategorijas. Tai yra tie, kurie laiko iki 15 galvėjų, jie galėtų gauti vienkartinę išmoką, o jau tie, kurie laiko stambesnės bandas, galėtų gauti daug didesnės išmokas. Toliau, avių užkų augintojų organizacijas reikia skatinti ir mes manome, kad galėtume šiam sektoriu taikyti tas pačias paramos priemonės ir išmokas kaip ir pieno sektoriui. Turėtume <clears throat> geriau išnaudoti ganyklas gamybos grandinėje. Ir ganyklos ganykloms taip pat turėtų būti teikiama finansinė parama. Gyvūnų gerovė yra dar vienas rytis, galima, per kurią galima teikti paramas avienos ir oškienos sektoriui. Reikia pripažinti, kad e, šis sektorius mažėja nuolatos, todėl komisija turėtų padėti valstybėms narėms teikti paramą tiems ūkininkams, kurie augina avis ir oškas. Dar vienas dalykas tai yra specialiai mokytų šunų klausimas, nes jie galėtų padėti apsaugoti bandas aš manau, turėtų būti ir atskiros programos, kurios leistų plačiau įtraukti moteris į šį sektorių. Nepamirškime, gyvename 21 amžiuje, todėl labai svarbu, kad ir vyrai, ir moteris turėtų vienodas galimybės užsiimti uh, avių ir oškų auginimu. Ačiū. Toliau Jean-Paul Delino. Dėkuoju, pirmininkė, aš taip pat savo ruoštų norėčiau pasveikinti kolegę Gar Esterą Garciją su jos atliktų darbų ir aš norėčiau e, iškelti du klausimus. Mm, taip pat kiti apie tai jau kalbėjo. Pirmasis yra susijęs su genetinė medžiaga, kuri yra svarbi kokybiškos produkcijos prasme taip pat e, svarbi išlaikant biologinį įvairovę, taip pat e, kaimiškas e, tas vietinės rūšis, veislės. Tai pirmas dalykas kaip dėl tos genetikos ir gyvūnų adaptacijos. Antras klausimas susijęs su gyvūnų gerove. Manau, kad avių ir oškų sektoriai šią prasme yra gana palankioje situacijoje. Ir e, reikia pasirūpinti, kaip, e, kaip užtikrinti gyvūnų gerovę, ypač neščioms avims, kurios yra importuojamos iš trečiųjų šalių. Ir taip pat labai svarbu pagalvoti apie inovacijas šiame sektoriuje. Taip pat norėčiau pabrėžti e, pastoralizmo, kaimiškumo e, aspektą. Labai svarbu dėti pastangas siekiant išsaugoti šį aspektą, kadangi mm, šis sektorius yra labai derantis su natūralia aplinka. Dėkoju. Aguilera. Pane Aguilera. Pane Aguilera. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasveikinti Esterą, parengus šį pranešimą. Manau, kad tai geras dokumentas. Ispanija yra svarbi avienos ir oškienos gamintoja ir manęs nestebina, kad ji parengė gerą pranešimą, nes ji žino aplinkybės šiame sektoriuje. Uh, Jis yra nedidelis, bet jis yra labai svarbus. Kai kuriuose teritorijose jis svarbus ir apliko sauginėme kontekste. Todėl e, manau, kad mūsų darbo pagrindas yra tikrai gerai parengtas pranešimas, klausimai, kuriuos norėčiau iškelti ir kuriuos aptarsiu pakeiti, pakeitimuose. Man atrodo labai svarbu, kad tokiame pranešime kaip šis nepamirštume ir e, ekstensyvios gyvulininkystės. E, tokia gyvulininkystė kalbu apie laukus, apie ekosistemas. Toks, tai, tai kalbant apie avių roškų sektoriuje, turėtume teikti tam prioritetą. Ir prioritetą turėtume teikti BŽUP politikoje. Manau, kad būtent tai tokia, to, tokia veikla atneštų labai pozityvų poveikį ir leistų tinkamai akcentuoti, paskirstyti ekonominius išteklius. Galbūt būtų taip pat naudinga geriau vertinti produktus, kurie, kuriuos pagamina šios sektoriaus ūkininkai. Pavyzdžiui, norėčiau paminėti Vilną kaip šalutinį produktą. Tai padėtų mums pa, geriau paremti šį sektorių, kuris išgyvena su, sunkius laikus ir po truputį nyksta. Dar vienas dalykas e, - piemenų e, rengimas, mokymai. Apmokymas. E, atrodo, kad viskas paprasta, tačiau iš tikrųjų jaunimas, pradedantis dirbti šiame sektoriuje, ne visada išmano šį darbą. Mano e, apygardoje yra mokykla ruošianti tokius e, žmonės ir reiktų nepamiršti tokios specialybės e, e, rengimo. <coughs> Ir Manau, kad pranešimas yra geras, kaip jūs sakiau, bet norėčiau dar kai ką pabrėžti prieš užbaigdama. Nenorėčiau, kad būtų mažinamas finansavimas biudžete. Su, žinau, kad mes čia visi esantis ginčysimės, bet aš norėčiau, kad nei vienu eurų nebūtų sumažintas biudžetas. Galbūt kitaip reiktų pasisakyti diskusijose, bet dar noriu priminti, kad uh, turėjome galimybę e, ap, aptarti vilkų išpolius Envi komitete rengiamame dokumente. Ir noriu pabrėžti, kad visi turime suvienyti pasangas, nes būtent šiame sektorėje daug vilkų būna. Toliau Markas Tarabela. Aš noriu prisijungti prie kolegų, kurie sveikina Ester Garants Garcia už jos darbą ir noriu pabrėžti porą dalykų. E, devintame ir vienuoliktame punkte ji kalba apie breksito pasiekmes. Jūs e, taip pat minėjote Argentiną, Braziliją, Kanadą, Nuoja Zelandiją ir tai, kaip e, bus paskirstyti ištekliai, koks bus 27 valstybių biudžetas po breksito. Manau, kad dabar laikas apie tai kalbėti, kad nepakliūtume į spastus. Ir noriu paklausti, ar iš tikrųjų reikia toliau taiksyti su įvežama produkcija iš Naujosios Zelandijos. 1973-aisiais e, Junktinė karalystė įstojant į ES išsiderėjo tam tikras privilegijas Naujosios Zelandijos, kuri yra bendrijos narė atžvilgių, tačiau breksitas, tačiau dėl breksito Junktinė karalystė išstojant ji turi atsimti tokius, e, tokias privilegijas ir galbūt 27 kitos valstybės narės turėtų padidinti gamybą. Pavyzdžiui, Airija, man atrodo, labiausiai nukenties nuo breksito šiame kontekste, bet galbūt kitos šalis galėtų tai panaudoti. Kitas klausimas. Reikėtų labiau akcentuoti breksito pasiekmes ir visko taip nenuleisti. E, taip pat e, avių ir oškų auginimas turėtų būti prioritetu e, kit, kit, kitai žemės ūkio veiklai nepalankiose zonose. Ir galbūt kita, kitoje BŽUP reformoje apie tai turėtume ypač kalbėti. Ir reikėtų tokių įtraukti e, nuostatas, kad mes nepasakoma už industrinio tipo gyvulininkystę šiame sektoriuje. Taip pat reikia vidutinės trukmės laikotarpių e, numatyti kitokias gamybos perspektyvas, gyvulininkės perspektyvas, e, akcentuoti ekstensyvų ekstensyvę gulvininkystę, nepamirštant aplinkosaugos, aplinkos tausojimo ir akcentuojant e, to sektoriaus vaidmenį, nes žmonės bėga iš kaimo vietovių. Man. Gracias, presidente. Ja, Yo también. Danke, Esther. Ponas Sara. Ponas Dorfmanas jau atėjo, bet poniai Sarai suteikiamas žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu Ester padėkoti už darbą, nes taip pat manau, kad pranešimų projektas leis mums gerokai padirbėti. O aš asmeniškai manau, kad reikia atkreipti dėmesį į biologinę įvairovę ir aplinkos tvarumą. Ir nors daug kolegų apie tai jau kalbėjo, aš noriu pasakyti, kad būtų Svarbu užtikrinti paramą kalnuotoms vietovėms, kuriuose ganosi avis ir oškos. Taigi, kaip minėjau, tvarumas yra svarbus, nes tokiu būdu mes galime geriau išsaugoti aplinką. Kitas dalykas tai parama vietos veislėms, kurios geriau dera su aplinkos sąlygomis ir daugiau turėtume remti pajamas tų, kurie dirba šiame sektoriuje. Pirma, reikia uh, priemonių, kurios leistų uh, pakelti kainas. Dar vienas dalykas, tai uh, produktų pardavimas vietos rinkose ir labai pritariu tam, kad e, reikalinga įvertinti, kokią žalą sektoriuje daro grubuonių išpoliai. Kiek žinau, apskritai parama šiam sektoriui yra labai menka, išmokos dažnai vėluoja ir visą tai reikėtų sutvarkyti. Tiek, ponė pirmininkė, panas Dorfmanas. Ačiū, noriu labai padėkoti Ester už uh, įdomų pranešimą, nes tikrai avių ir ypač oškų auginimas pagal intensyvųjį augimo modelį dažniausiai gyvyksta kalnuotose vietovėse ir džiaugiuosi, kad Ester atkreipė dėmesį į stambių grobuonių išpolių problemą. Praėjusią savaitę vyko svarbus balsavimas plenarinėje sesijoje, kai, kalbė, kai svarstame Natūra 2000 direktyvą. Ir aš manau, mes pasiekėme tam tikrą svarbų lūžio tašką, nes buvo sutarta, kad reikia valdyti grobuonų, stambiųjų ypač e, grobuonų populaciją ir kad komisija turėtų pateikti atitinkamą teisėkuros pasiūlymą. Mes tos problemos analizę vis atidėliojame bet ir galvojame, kad um, grubuonas ir naminė galvijai galėtų draugiškai gyventi, taip sakant, bet nežinau ne vienos vietovės, kurioje draugiškai sugyvena vilkai su avimis ir oškomis. Manau, kad reikėtų daryti spaudimą, nes tose teritorijose, kur gausų vilkų, labai sudėtinga yra auginti avis ir oškas. O kalnuose tampa dar sudėtingiau. Būtent kalnuose egzistuoja daugiametės ganyklos, bet apsaugoti jas nuo vilkų išpolių yra labai sunku. Ačiū. Herbertai. Toliau Erika Müller. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti nuoširdžiai pranešėjai už um, šį pranešimą. Turinys puikus ir manau visgi, kad yra daug nedidelių avis ir oškas auginančių ūkio kurios specializuojasi augindamos tam tikrų veislių avis arba oškas. Todėl manau labai svarbu pripažinti, kad kalnuotose vietovėse, kalnuotas vietovės mes galėsime išsaugoti tik tuo atveju, jeigu ten ūkininkau bus avis ir oškas auginantis ūkiai. Bet čia kyla grubuonių išpolių problema vilkai kelia didelę grėsmę. Pateiksiu pavyzdžių, nes daug avių ir oškų papjaunama, nepaisant to, kad, kad jas saugo specialiai apmokyti šunės. Vien tik tai praėjusiais metais 700 avių papjovė. Be to, egzistuoja ir vilko šunų mišrūnai, kurie puldinėja bandas o nuo tokių apsisaugoti yra dar sunkiau. Aš manau, kad ataskaitos projektas tikrai gerai parengtas ir um, daug dėmesio kreipiama uh, paramos klausimams, ypač pagal antrąjį ramstį būtų galima tą paramą išplėsti tam, kad uh, būtų užtikrint tas kokybiškas avių ir auškų auginimas. Ačiū toliau Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją mm, už šį pranešimą. Šis sektorius yra be galo svarbus. Taip pat ne, nesažiningai buvo primirštas šis sektorius lyginant su galvėjų sektoriumi. E, šiuose sektoriuose yra daug problemų. Pirma, e, darbuotojų trūkumas. Viena iš priežasčių dėl to trūkumo yra ta, kad šie sektoriai yra labai nutolę, kur yra mažiau gyventojų. Mano šalyje taip pat e, kyla šios problemos. Labai daug uh, ūkininkų šiame sektorėje turėjo atsisakyti savo ūkių dėl to, kad e, susidūrė su pernelyg daug problemų. ES turėtų skatinti užimtumą šiame sektoriuje. Be to, šis sektorius turėtų susilaukti tiesioginių išmokų paramos. Jis turėtų būti traktuojamas panašiai kaip galvijų sektorius. Aš čia kalbu apie tų tiesioginių išmokų dydį. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kad avių ir oškų ūkiuose yra daug daugiau problemų nei kad galvijų ūkiuose. Šiandieną yra daug sankcijų numatyta ir tai taip pat kelia sunkumų. Turime suprasti, kad avių ir oškų augintojai paprastai būna labai sudėtingi, tie ūkiai būna labai sudėtingose ūkininkauti vietovės ir turime leisti dides, numatyti didesnį lankstumą. Taip pat kalbėta nemažai apie importą ir uh, E, importų iš Naujosios Zelandijos ir Merkosur šalių didėjimą, tačiau e, pamirštame tai, kad šios šalis e, netaiko tų pačių sąlygų savo ūkininkams. Ūkininkai ES yra saistomi daugiau sąlygų, taigi mes esame nesažiningi savo ūkininkų atžvilgių. Kai importuojame mėsą iš kitų pasaulio šalių, turime atsižvelgti į tai, kad tie ūkininkai nesaistomi tokių pačių prievolių. Ir tiesiog ta mėsa negaminama tokiomis pačiamis sąlygomis kaip ES. Dabar ponas Ropė. Pirmininkė, gerbiami kolegos, tikrai manau, kad e, labai reikalingas pranešimas ir prisidedu prie sveikinimų už tą darbą, kuris buvo padarytas ir noriu keletą tokių minčių informuoti. Tai Visų pirma, kaip žinot, e, Baltijos šalis e, ir Lenkija šiek tiek e, turim problemą su afrikiniu keulių maru. Tai iš tikrųjų ir mano šalyje Lietuvoje dalis žmonių, kurie anksčiau suminėjo su keulininkystė, pereina prie avininkystės. Tai yra kaip puikiai gera alternatyva ir tą manau, kad galima būtų čia nai pažymėti. Ir labai svarbu, kad ir net jauni žmonės, kurie užsiminėjo keulininkystę, pasirinko avininkystę, o ne, sakykime, kaip atskirais atvejais pasirenka lengvesni, tai yra grūdinės kultūros, kurios nėra tokios gyvybingos, sakykime, kaimo požiūrių. Manau, kad šitas rytis tikrai nusipelno didesnio dėmesio ir didesnės paramos jau vien tai, kad prieš e, na, metų 50 turbūt e, labai plačiai buvo naudojama vininkystė ir jinai nepelnytai buvo e, atskirose šalyse pamiršta. Ir ta problema, kad reiškia, susidurėma su iššūkiais ir Tas e, matosi ir Lietuvoje, kada pradėjo daugiau, naudo, reiškia, auginti avis, e, vilkų klausimas iš tikrųjų pasidarė labai aktualus ir iš tikrųjų kyla klausimas, ar negali šitoje vietoje šiek tiek prisidėti mokslas, naujos technologijos, turim visokių, sakykime, sistemų, GPS, taip toliau ir taip toliau, jau ten vos ne kiekvienam gyvūnui bandom kažkokį čipsą įdėti ir taip toliau, tai ar negalima būtų ir čia pagalvoti, sakykime, kažkokius tai padaryti pilotinius projektus jau dabar, nelaukiant e, kažkokios ateities. Ir e, visiškai nesenai, prieš e, kelias savaitės, jau atsitiko ir toks atvejis Lietuvoje, kad vilkai atėjo į pastatą į tvartą ir pastate papjovė 32 avis, kur praktiškai jau, na, sakykime, nėra būdų ir apsisaugoti. Tai iš tikrųjų manau, kad tas klausimas jisai tikrai pats neįsispręs ir ta kompensavimo sistema, kuri šiandieną už e, laukinių, e, už plėšrūnų padaryta žalą, jinai yra silpna, jinai nepadengia tų, sakykime, lūkesčių resursų. Todėl iš tikrųjų sveikinu ir galvoju, kad mes šitos klausimus paspręsim. Ačiū. Grazie, adesso Stewart Agnew. Ačiū toliau, ponas Agnew. Ačiū. Pastebėjau, kad viena šalis pranešime neminima ir nei diskusijose Kinija, nes uh, avių, avienos poreikis uh, Kinijoje uh, kyla žaibiškai ir tą poreikį daugiausia tenkina Australija ir Naujoji Zelandija, kurios e, palaiko, kurių prekybiniai saitai su Kinija e, labai nusistovėję ir e, ta mėsa, kuri galėtų patekti į Europą, patenka į Kiniją. Taigi čia galimybės. Taip pat minėta, kad Europoje. E, Taip pat čia norėčiau paminėti iškastruotus gyvūnus. Ir, e, ir čia noriu paminėti, kad geroviai, lab, gyvūnų gerovės kontekste tai aktualus klausimas. Taip, iš tikrųjų, Britai gamina daug avienos, bet prancūzai nori parduoti savo pagamintą vyną, ispanai nori pagaminti, parduoti savo pagaminamą vaisių produkciją. Mums, taigi, čia reikėtų viską re, remti sveikų protų iš tikrųjų avienos gamybos sektoriai išgyventi nelengva. E, galime kalbėti apie baltyminių augalų e, auginimą, taip pat apie e, lucernos, pavyzdžiui, poreikį. Tačiau vien šių pasėlių plotų neišgyvensi. E, Liucerna ypač būtų tas, tas pasėlis, kur, kuriam reiktų teikti dėmesio. Jis naudingas dirbožėmi. Tačiau, e, kalbant apie ūkius, e, ūkiai. Tokią bandą išlaikyti nelengva, nes reikia visus, gyvūn, visus gyvulius pažymėti ir prižiūrėti juos. Jau buvo akcentuota, kad tos bandos labai ganantas bandas labai gerai pasitarnaujame aplinkosaugai. E, aš e, nepritačiau Žozė Bovė e, pasisakymui, kad bandos auginamos tik tai pastatuose. Taip nėra. Pirmininkas nuotė mane nutraukti, jūs leidote kitiems kalbėti daugiau nei tris minutės. Gerai, baigsiu tuomet. Grazie, Stuart. Luazo e poi Flanagan. Ačiū, Stuartai. Ponas Luazo. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai taip pat. Aš visiškai pritariu šiam pranešimui. Manau, kad reikia daryti viską, kad paremtume avių ir oškų sektorių. Ir aš jau akcentavau šio sektoriaus svarbą čia kalbėdamas, kad reikia išsaugoti sukauptą patirtį ir žinias, rūpintis aplinką. Akcentavau, kad e, kalbant apie ūkininkus, jie yra verčiami keisti savo veiklą, nes, pavyzdžiui, juos spaudžia e, paskolos bankė, taip pat prieš mėsą vykdoma kampanija bei konkurencija. Konkurencija, galėt, reikėtų paminėti ypač konkurenciją iš Naujosios Zelandijos. Ir tai atskleidžia ES sistemos e, veidmainiškumą. Kas pasipriešina protekcionizmui, kas skatina preky, laisvą priekybą, kuri, kuri nu, at, atneša nusikalstamą poveikį šiam sektoriui, kas jei ne Europos Sąjunga. Jūs tikriausiai ne, neskaitėte dok, dokumento, kurį cituoju ir vienas iš sprendimų būtų uždrausti importą arba įvesti mokesčius, kurie būtų palankus Europos gamintojams. Ir nepamiršti visų šių klausimų dėrybose su Australija ir Naujo, Naujaja Zelandija. Ar komisija parodys tokią valią taip elgtis, nežinau. Jeigu ne, tuomet šis pranešimas netenka jokios prasmės. Ačiū. Grazie, Flanagan. Ačiū toliau, ponas Flanaganas. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu uh, pasveikinti pranešėją. Pranešimo projektas tikrai geras. O prisiminant um, omnibus reglamentą, tai manau šiuo atveju sulaukėme geros žinios, nes kai kurios paramos priemonės tikrai padės avienos ir oškienos sektoriui. Mes pernelyg mažai remiame šios sektoriaus ūkininkus, o paramos uh, sistemos yra labai sudėtingos. Tai yra bendra ES problema. Ir aš manau, kad šiame sektorėje susidurėma su štai kokia problema šiam sektoriui nepakankamai gerai atstovaujama, kai tik vyksta dėrybos dėl ko nors. O kai kalbame apie paramą, tai daugelis šiam sektoriui skiriamų um, išmokų atkeliauja per antrąjį ramstį, bet faktiškai turėtų uh, būti perkeltos į pirmąjį ramstį. Dar vienas dalykas - tai klimato kaita. Mes, negali, mes nesugebėsime kovoti su klimato kaita, jeigu tiesiog deginsime kažkokius plotus. Mes iš tiesų daugelį plotų apsodiname niekam nereikalingais augalais kurie nepadeda išsaugoti aplinkos, bet rezultatai yra apgailėtini, nes iš tų plotų išstumiami žmonės, išstumiami ūkiai, kurie galėtų užsimti avienos ir oškienos gamybą. Todėl mes turime sustabdyti tokią beprotybę miškininkystės rytyje turime išsaugoti tas teritorijas, kurios gali būti panaudotos kaip ganyklos. Ir dar vienas dalykas - tai airių kalbos išsaugojimas, nes būtent tokiuose, tokiuose miškingose kalnuotose vietovėse gyvuoja airių gėlų kalba ir reikia daryti viską, kad žmonės, kurie ją kalba, ten galėtų gyventi toliau ir išsaugoti mūsų kalbą bei kultūrą. Taip pat labai keista situacija susidarė su Naujoje Zelandija ir Australija. Mes negalime konkuruoti su tomis valstybėmis, nes tūkstančiai, šimtai tūkstančių hektarų skiriami avių ir oškau ganykloms. Todėl mes niekada neprisilyginsime, bet mes galime kovoti gerindami dirbos kokybę. Taigi šie aspektai mano galva svarbus, bet apskritai pranešimas labai puikus. Toliau ponas Mišelitė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau prisidurti prie, prie e, padėkos pagirų žodžių pranešėjai, daug kas jau pasakyta, aš to nebekartosiu, noriu tik atkreipti dėmesį jūsų į du dalykus. Visų pirma, sanitarijos aspektą. E, avienos ir oškienos gamyba savo pobūdžiu yra labai ekstensyvios, vyksta ekstensyvios e, ūkininka, aktyvaus ūkininkavimo e, veiklos zonose. Ir mes šiandien žinome, kad e, kadangi e, kalbant apie laukinių gyvūnų išpolius, tai tai susijęs su tam tikromis pernešamomis lygomis, pavyzdžiui, bruceliozė. Ir e, tai taip pat tiesiogiai atsiliepia ekologiškam ūkininkavimui avių sektorius kenčia būtent dėl šio aspekto. Manau, reikėtų apie tai užsiminti. Ir, kalbant apie tuos dalykus, galbūt mūsų komitetas susivienė su aplinkosaugos komitetu galėtų surenkti apmąstymų forumą, klausimą, uh, kalbant apie tai, kokias lygas perneša laukiniai gyvūnai, kokiamis lygomis užkrečia e, e, bandas, pavyzdžiui, keulių maras būtų, laukinių keulių maras būtų kit, kita lyga. Norėčiau pasakyti, kad aplinkosaugos komitetas e, e rengėsi tą klausimą. E, svarstyti, pažiūrėjau, šiais metais Prancūzijoje 10 tūkstančių avių buvo paskersta tokiu būdu. Ir galbūt reiktų akcentuoti tą plėšrūnų klausimą. Ponas Nikolson. Uh, Ačiū, pana pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisidėti prie padėkų pranešėjai. Jau nekartą nuskambėjo mintis, kad nepalankiausios ūkininkavimui vietovės panaudo, išnaudojamos auginant avis ir oškas. Tiesą pasakius, jokie kiti galvijai negali būti auginami. Tokiu būdu šis sektorius prisideda prie aplinkos išsaugojimo, ypač kalnuotų vietovių išsaugojimo. Bet sektorius yra labai pažeidžiamas, jį veikia įvairiausi rinkos veiksniai, todėl gerai suprantu kolegų pastabas. Kita vertus, um, suprantu ir nerima dėl Naujosios Zelandijos ir Australijos. Naujojo Zelandijoje, pavyzdžiui, yra um, leidžiama taikyti metodus, kurių negalima taikyti ES ir ten kontrolė visiškai kitokia. Ir erienos gamintojams taikomi mažesniai reikalavimo. Aš, pavyzdžiui, kilęs esu iš vietovės, kurioje um, eriukų skerdimas kiekvieną pavasarį yra labai. Um, e, svarus ekonominis veiksnys, bet mes tikrai negalime lyginti su Naujaja Zelandija ir um, Australija. Ir tiesa ta, kad um, avių oškų augintojai niekada nebus uh, turtingi, todėl praktiškai tie, kurie užsima, e, dirba šiame sektorėje, puikiai visą tai žino. Kita vertus, aš manau, mes turime labai apgalvotai elgtis, nes e, iš sektoriaus pabėgs paskutiniai ūkininkai. 50 e, procentų mūsų avienos skerdenos praktiškai yra paskerdžiama pasienio teritorijoje. Dar viena labai rimta problema yra ta, kad 20 procentų buvo sumažinta parama avienos gamybai, avių auginimui. Dar vienas svarbus dalykas. Anksčiau gaudavo, pavyzdžiui, ūkininkai išmokas už karvės žindenės, taip pat už eringas avis. Dabar jos dingo, tos išmokos. Ir uh, nėra, uh, nėra ekonominės paskatos auginti, pavyzdžiui, išlaikyti karvės žindenas ir eringas avis Tai jeigu mes e, per šią prizmę pažvelgsime į sektorių, tai pamatysime, kad e, e, problemos yra kur kas platesnės. Beje, panašios problemos egzistuoja ir jautienos sektoriu, todėl mane labai, aš labai nerimauju dėl visų tų problemų. Taip, pavyzdžiui, tose vietose, kur aš esu, nėra vilkų, bet yra kitos problemos. Dabar ponas Ranšantis. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją Ester Erans Garcia už jos pranešimą. Iš tikrųjų, jis palengvins gyvenimą visiems. E, daug kas jau buvo paminėta ir iš tikrųjų tai yra didžiulis žingsnis pirmin. Aš noriu pabrėžti, kokios svarbios yra avininkystė ir, ir e, oškininkystė išsaugant biologinę įvairovę. Taip pat e, džiaugiuosi įsipareigojimus omnibuso pasiūlyme susijusios su viduržėmio jūrų ganyklomis, pavyzdžiui, Portugalijoje. Ir tai, kad ten pripažįstama, koks svarbus yra šis sektorius. Svarbu išlaikyti paramą šiam sektoriui. Dažnai jis e, klesti, neklesti, bet yra susitelkęs e, nutolusiuose, sunkesniuose regionuose. Ir todėl tai yra irgi labai svarbu, nes tai yra vienintelė jų pragyvenimo šaltinis. E, taip pat svarbu užtikrinti stabilę produkciją. Būtų gerai, jeigu identifikavimo sistemos būtų supaprastintos, nes dabar jos yra labai sudėtingos um, smulkiems ūkininkams. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į dažnėjančius vilkų užpuolimus. Tai labai neigiamai veikia ūkių padėti Žinau, kad e, stengiamasi užtikrinti kompensavimą, bet reikia imtis ir prevencinių veiksmų. Dėkoju dabar ponas, ponė Neko. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau paminėti, kad kartu su Eriku mes suorganizavome dvi šalius susitikimus e, Bulgarijoje ir Pietų Prancūzijoje. Iš tikrųjų, šios dvišalės iniciatyvos labai sveikintinos. Dar nebuvo paminėta, kad trūksta gerųjų praktikų sklaidos. Be to, tuose dvišaliuose susitikimuose buvo pabrėžta, kad labai trūksta skerdyklų vietoje, šalia ūkių. Mažiems ūkininkams visai neaktualu išmanyti avių ir oškų rinkodaros. Taigi mes turime prisidėti padėdami ūkininkams, kad jie galėtų geriau turėtų daugiau kanalų, kaip pateikti e, savo produkciją į rinką. Reikia pasinaudoti e, e, dabar egzistuojančiomis sistemomis daug efektyviau. Taip pat reikia laikytis lankstesnio požiūrio į kalnuotas vietovės. Tai jau nekarta buvo minėta. Be to, viena iš svarbiausių problemų yra tai, kad ūkininkai sako, jog jiems reikia tiek vasaros, tiek žiemos e, bazių kalnuotose vietovėse, o tam reikia daugiau finansavimo. Dėl to mes turime reikalauti daugiau išteklių, daugiau finansavimo arba bent jau turime išlaikyti dabartinės viršutinės ribas, arba jas net padidinti. Be to labai svarbu perduoti žinias. Ir čia mes taip pat turime pagalvoti, kai tai padaryti. Dabar žodis suteikiamas komisijos atstovui. Prašom. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju ir poniai Erans Garcia už šį pranešimą mes su pranešėja glaudžiai bendradarbiavome ir iš tikrųjų tas bendradarbiavimas buvo labai geras. E, mes visi sutarėme dėl pagrindinių principų ir suvokėme, kad karts nuo karto šis sektorius e, turi susilaukti ir mūsų pagalbos. Jis e, iš tikrųjų yra svarbus, svarbi veikla, ši yra, yra labai specifinė žemės ūkio sritis norėčiau pabrėžti štai kokį elementą. Jis yra susijęs su parama. Jau dabar yra daug priemonių, kuriomis gali pasinaudoti ūkininkai, ypač per savanorišką susietosios paramos sistemą. Žinoma, kad išleidžiame maždaug 450 milijonų eurų kasmet, siekdami užtikrinti, kad, kad nesumažėtų gamybą avininkystės sektoriuje. Taip pat reikia užsimti reklamą ES rinkose bei trečiųjų šalių rinkose. 2018 darbų programoje numatyta daug intensyvesnė, daug, numatytas daug intensyvesnis finansavimas šioms iniciatyvoms. Tai taip pat svarbu pabrėžti. Trečias elementas, kuris mums yra svarbus, yra taip vadinamas vadinamoji Europos inovacijų partnerystė. Iš tikrųjų, reikia daug efektyviau pasinaudoti gerosiomis praktikomis, technologijomis, mm, šviesti ūkininkus, kaip jie gali jas pritaikyti auginant avis. Taip pat yra daug galimybių ir erdvės ateityje tobulėti ne tik avininkystės sektoriui, bet ir kitiems sektoriams. Mes taip pat norėčiau paminėti kad šiandieną turime omnibuse priimtą sprendimą, numatantį gerą galimybę ūkininkams organizuotis mm, savo, organi su, su, su, su, savo poziciją vertės grandinėje, mm, gaminant ne tik aukštos kokybės produktus, bet taip pat juos įvedant į maisto grandinę kad tie jų geri pagaminti produktai patektų į prekybos centrus ir vartotojai taip pat pajustų tą vertę. Tai yra svarbu užtikrinti ryšį tarp gamintojų ir perdirbėjų. Taip pat e, paminėčiau rinkos skaidrumo aspektus, rinkos evoliuciją, rinkos analizę. Mes skelbėme oškininkystės ir avininkystės duomenis internete. Taip pat šiandieną parlamente buvo daug kalbėta apie plėšrūnus, vilkų ataka, e, išpolius, e, užpuldinėjimus. Ir mm, suprantame, kad tai daugeliu iš jūsų kelia didelį susirūpinimą. Mes į tai tikrai žiūrime rimtai. Yra galimybių kompensuoti e, šios nuostolius valstybėse narėse ir esu tikras, kad e, ši galimybė bus maksimaliai panaudota. Iš kitos pusės noriu e, ir perspėti, nes turime mm, dirbti pagal egzistuojančią sistemą ir ypač buveinių direktyva numato tam tikrų galimybių, kaip valdyti žalą vietos situacijoje. Ir raginčiau visus kaip galima labiau pasinaudoti šiuo suteikiamu lankstumu kartu su aplinkos ir EFA grupėmis, kadangi jos taip pat dirba su šiais klausimais. Kaip žinia, tai nėra vien tik tai žemės ūkio mm, klausimas. Mums taip pat reikia užsitikrinti plačiosios visuomenės paramą savo veiksmams. Dar sėki norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą. Mes iš tikrųjų labai norime ir toliau bendradarbiauti su jumis. Šis sektorius yra be galo įdomus ir daug žadantis. Taigi, tęskime darbą ir dėkoju uždėmesi. Ačiū. Ir galiausiai užbaigti diskusijos e, žodis poniai Garans. Ačiū visiems, visiems, kurie pasisakė. Taip pat noriu padėkoti komisijos atstovui, kuris mums padeda ir su kuria bendradarbiaujame šiame klausime. Visų pirma, reikia pripažinti, kad yra daugybė temų, kurios yra pasirodo bendros visiems ir kad yra bendras sutarimas. Visų pirma, Pradėsiu nuo paskutinio klausimo, kurį aptarė komisijos atstovas. Plėšrūnų klausimas. Man atrodo, kad mes ypač akcentavome aplinkos sauginį aspektą ES institucijose ir atnešame ir taip pat darome žalą šiam sektoriui, ūkininkamo sektoriui. Noriu priminti buveinių direktyvą, taip pat rezoliuciją, kurią priminė ponia Vilera. Uh, Tikrai buvome supratingi šiuo klausimu, bet pamiršome gamybos sektorių. Ir plėšrūnų išpolių nuoratos e, daugėja. Iš pradžių tai buvo tarsi anegdotiniai atvejai, dabar jų yra. Dabar tai nebejokinga jau. Ir turime ne tik kompensuoti už patiriamus nuostolius, bet ir bandyti apriboti, kovoti su tais išpoliais, imtis įvairiausių priemonių, nes Turime akcentuoti tą santykį, gamintojo, ūkininko ir plėšrūno santykį. Ir iki šiol buvome labai lankstus, bet turime siekti pusiausvėros, ieškoti pusiausvėros tarp aplinkos saugos poreikių ir gamybos. E, e, kita gera žinia, omnibus reglamentas, kaip jūs ir minėjote, nes šio pranešimo kai kurios aspektus reikės pakeisti po to, kai plenarinėje sesijoje bus patvirtintas omnibus reglamentas ten ir bus patvirtintas, patvirtinta žemės ūkio dalis. Kalbu apie pakeitimus ir lauksiu jūsų pakeitimų. Dar viena tema, kurią daug kas minėjo, tai tarptautiniai susitarimai. Tai taip pat mums atsiliepia. Reikia galvoti ne tik apie stambiuosius ūkininkus, reikia nepamiršti ir Junktinės karalystės išeimo, breksito, uh, kur, kur, kur yra didelė avienos gamintoja ir kad mums stinga šios produkcijos, bet reikia ginti savo šį sektorių pas mus, kaip, kaip e, kad jis, auk, kad jis auktų, kaip jūs ir sakėte, nes tai sektorius, kuris yra labai svarbus aplinkos sauginėme, belisuganim požiūriu. Dar vienas dalykas, kurio reikia nepamiršti, tai Pavyzdžiui, kalbant apie uh, e, oškų auginimą, tai oškininkystė vaidina labai svarbu vaidmenį, nes kai kurios teritorijos nyksta ir būtent per šį sektorių jas išsaugosime, kaip kalbama Natura 2000. Ir būtent e, oš, oškininkystė padeda valyti miškus ir tai taip pat padeda kovoti su gaisrais. Ta irgi reikėtų pripažinti Man patiko ir tai, ką Jūs pasakėte apie ekstensyvę gyvulininkystę. Iš tikrųjų, reiktų atskirti kai kuriuos dalykus. Kalba, jeigu kalbame apie um, avių sektoriuje, gyvulininkystė gali būti ekstensyvi. Tačiau kalbame apie uh, teritorijas, kur gyvenimo sąlygos yra sudėtingos. Ir ūkininkas yra nori, kuris nori pasilikti to, toje teritorijoje, kaimo teritorijoje, gyven, jo gyvenimas tampa nelengvas. Ir būtent tai ir reikia pripažinti. Taip pat būčiau dėkinga, e, jeigu savo pakeitimuose akcentuotumėte tokios, tokio ūkininkavimo, tokios gulininkystės vaidmenį kaimo vietovėse. E, Kaip žinote, tai yra savo e, iniciatyva rengiamas pranešimas, neįmanoma bus visų pakeitimų apžvelgti. Man patiko tai, kas buvo pasakyta apie moters vaidmenį. Jūs tai akcentavote šiame sektoriuje. Ir norėčiau padėkoti e, e taip pat. E, ENRE organizacijai, kuri vienyje Ispanijoje moteris dirbančias šiame sektoriuje. E, Ir norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir, ir pasidžiaugti tuo. Pas, man atrodo, tu minėjai, kalbėdamas e, moterų vaidmenį. Noriu padėkoti Norbertui iš tai. Man patiko ir tai, ką jūs sakėte apie piemens vaidmenį. Iš tikrųjų, e, tok, tokia oškų ir toks oškų ir avių auginimas yra neįsivaizduojamas be piemens, o piemenys nyksta. Uh, dabar jau visiškai nebesuprantama kai kuriais atvejais, ką, ką tas pėmo turi daryti ir tenka pasitelkti patyrusius senus piemenis ir tikiuosi, kad bus pakeitimų ir šią temą. Dėl inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologijų visiškai sutinku su tais komentarais. Reikia daryti, dar, turime daryti viską, kad užtikrintume pažangių metodų dėgymą. E, Taip pat, kalbant apie jau, jaunimą, kuris renkasi valgyti tokią produkciją, turime apie tai taip pat kalbėti, nes e, tokios produkcijos, tos mėsos e, vartojimas nėra savaime suprantamas dalykas. E, daug dažniau žmonės renkasi kitokią mėsą, pavyzdžiui, keulieną. Todėl ponas Marsen klausime apie tai papasakojo, taip pat ir apie technologijų dėgymą. Ačiū visiems dar kartas. Tikiuosi dirbti toliau su jumis, dabar lauksiu pakeitimų ir Tikiuosi, kad toks bendras sutarimas šiuo klausimu išliks iki pat mūsų darbo galo, nes sektoriui reikia tokio sutarimo. Ir mes, Europos Sąjunga, turime suvokti, kad mes turime daryti viską, kad šis sektorius išliktų. Ačiū, ponė Garans. Noriu taip pat pasidžiaugti dėl tos minėtos moter, moteris vienijančios organizacijos. Tai iš tikrųjų sektorius, kur, kur, kuriame matyti moteris neįprasta, bet tai tikrai svarbu. Pakeitimus reikėjo įteikti iki lapkričio 27.13 valandos, o e, balsuosime sausį. Dabar pername prie septintojo punktu ES nusavųjų išteklių sistemos reforma. Tai socialdemokratų frakcijos e, rengiamas pranešėjas. Ponas Kaputo yra autorius, jis negalėjo ateiti į posėdį šiandien, bet jo vardu šiandien pasisakys Erik Endriu, kuris pristatys šį savo iniciatyvą, šį, šio savo iniciatyvą rengiamo projekto, pranešimo projektą. Ačiū, ponia vicepirmininkė, kaip jau minėjote, aš pavaduoju poną Kaputo, kuris nori iš esmės reformuoti nuo savųjų išteklių sistemą, sukurti naujus nuo savųjų išteklių e, šaltinius e, Mm, nes dabar 75 e, procentai e, tų nuosavų išteklių atėjo iš e, rinkliavų. Nuosavųjų išteklių sistema jau nebefunkcionuoja tinkamai, jos veikimo mechanizmas yra sudėtingas ir neskaidrus. Kiekvienais metais stinga pinigų, E, įsipareigojimų mokėjimams finansavimui. Ponas Montė pristatė naują pasiūlymą šią temą, kurį ir kaip žinome, kurį turėtume atsižvelgti, pavyzdžiui, siūlymas e, reformuoti PVM sistemą, taip pat ES iš metalų e, mokesčio sistemą, CO2, vesti CO2 mokestį, elektros mokestį bendroje rinkoje. Nikola Kaputo siūlo padaryti atitinkamas išvadas e, akcentuodamas, primindamas aukšto lygio darbo grupės darbą ir jos išvadas, kad ES įplaukos būtų labiau prognozuojamos ir stabilesnės. Nuo savųjų išteklių sistemos reforma būtina, kad galėtume finansuoti es prioritetus - migraciją, saug, vidaus išorės saugumą ir e, nuo 9 iki 10 milijardų eurų tikriausiai prarasime dėl breksito. Reikia pažymėti, kad bus, reikės naujų nuosavų išteklių sistemų. E, apie tai kalba pono Otingerio e, vadovaujama, e, parengta, vadovaujamas grupės parengtas dokumentas. Kalbama ir apie bendrosios žemės ūkio politikos finansavimą. Ir žemės Taip pat, kalbant apie žemės ūkio politikos finansavimą. Apie tai kalba ir tos e, grupės išvados. Reikia paprasto ir veiksmingo finansavimo. Taip pat reikia pabrėžti BŽP pridėtinę vertę, užtikrinant sąjungos ilgalaikį apsirūpinimą e, maisto produktais ir būtinybę užtikrinti stabilesnės e, ūkininkų teisės ir pajamas. Sí, a continuación le, le pasamos la palabra. O dabar suteiksiu galimybę pasisakyti šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, <clears throat> ponas Kuzmiuk. Ačiū, pona pirmininkė. Iš esmės tai, ką pristatė <clears throat> pranešėjas, mane tenkina. Tačiau manau, kad komentuodami turime ypač atkreipti dėmesį į bendrosios žemės ūkio politikos svarbą, ypač saugaus maisto prasme ir stabilių kainų už maisto produktus prasme. Nes šis klausimas <clears throat> vis dar jautrus. Kai kurie ne ES pieno, pavyzdžiui, sektoriuje vykstantis procesai, turiu galvoje Naujoji Zelandija, Australija, stipriai pakėlė sviesto kainas ES rinkoje. Tai nepatinka mūsų vartotojams. Ir yra ir kitų susijusių dalykų, pavyzdžiui, su pesticidais, su lygomis. Kiaušinių kainos taip pat pakilo ir ES vartotojams sunku suprasti, kodėl. Todėl mes turime svarbiausia užtikrinti maisto saugą. Turime užtikrinti stabilias maisto produktų kainas, nes tai aktualu BŽUP politikos kontekste. Labai ačiū. Ponas Ropė. Pirmininkė, Manau, kad iš tikrųjų klausimas įdomus ir svarbus ir tikrai ES biudžetas būtų labai gerai, jeigu jis būtų sudarytas iš e, nuosavų išteklių, tai e, būtų ir atsakomybė ir žinoma būtų galimybė dirbti ir su pajamomis, ir su išlaidomis ir tokiu būdu balansuoti, sakykime, visą biudžetą. Bet e, tam reikia, manau, pakankamai E, na, stipriai ruoštis, kadangi yra pakankamai nemažai iššūkių. E, todėl, kad e, atskiros šalis labai skirtingos yra ir įvedus taip iš karto reformavus vienodai mokestį, sakykime, PVM arba akcizus, taršos mokesčius taip toliau, tai gali atsitikti taip, kad tos šalis, kurios šiandieną sunkiau gyvena, jom bus kur kas didesnė našta negu tos šalis, kurios geriau gyvena. Žinom, kad e, pagal bendrą vidaus produktą šiandieną tarp 28 ES šalių skirtumas yra labai didelis nuo 6 tūkstančių eurų vienam žmogui e, į mėnesį, e, reiškia atskiroj šaly, ir iki 120 tūkstančių eurų vienam žmogui. Tai e, e, lygiai taip pat, jeigu paimsim, kainų skirtumai irgi yra pakankamai didelė atskirose šalyse. E, ir taip pat, jeigu kalbėti apie, sakykime, žemės ūkį, išmokų, sakykime, reikalai pakankamai skiriasi net iki 70 procentų. Todėl šitas klausimas, manau, yra labai svarbus ir jį labai atidžiai reikia žiūrėti ir negalima turbūt taip pasakyti, kad šiandien jau reikia jį vedinėti, bet e, analizuoti ir ateityje jį turėti, bet kartu turim daugiau dirbti, stengiantis mažinti skirtumus tarp šalių. Ir e, čia turėtų būti e, prioritetas tai kartu ir žemės ūkio paramos, BŽUP, sakykime, sistema ir sanglauda turėtų šitos procesus kartu spręsti ir tik tai tokiu būdu paskui pereiti prie nuosavų išteklių. Ačiū. Gracias, señor Kuzmio. Eh, a continuación tiene la palabra el señor Denano. Merci. Dėkoju dabar ponas Bernano. Pirmininkė, taip pat norėčiau pasveikinti Nikolę. Eh, Už, nuo savų išteklių klausimas yra amžinas, jį diskutuojame visada, jis iškyla reguliariai. Ir šiandieną dar nerastas yra sprendimas. Manau, kad šiandienor, šiandiena parlamentas Mm, negali balsuoti dėl vieno konkretaus recepto. Todėl reikia efektyviai įgyvendinti nuo savosius išteklius, ypač e, laukiant Brexito. Ir tai taip pat suteikia mums progą vieną kartą ir visiems laikam įtvirtinti tinkamai nuo savosius išteklius. Apie tai taip pat kalba Nikola Kaputo. Uh, Iš tikrųjų reikia naujos viešosios politikos, finansavimo politikos, užimtumo, migracijos politikos ir ta naujoji politika neturėtų, aišku, panaikinti senųjų struktūrinių politikų, pavyzdžiui, sanglaudos politikos, e, BŽUP nes jos yra labiausiai struktūruotos Europos Sąjungoje. Todėl jas reikia bet kokią kainą saugoti, jų neprivatizuoti, neišskaidyti. Ir jos turi papildyti tas kitas Europos politikas kadangi BŽUP e, yra aktuali piliečiams kiekvieną dieną, tiek kalbant apie maistą, tiek apie sveikatą. Taigi jos negalima privatizuoti, negalima jos pamiršti, apleisti. Priešingai, ši poli, žemės ūkio politika turi tapti Europos dėmesio centru. Dėkoju. Dėkoju. Dabar ponas Flanagan. pirmojo punkto pirmoje eilutėje raginama atlikti išsame nuo savo išteklių reformą. Ir yra pateikiama įvairių pasiūlymų. ES nori perskirstyti galias iš tikrųjų, bet yra labai paprastas būdas užpildyti atsiradusią po Brexito spragą, o būtent e, padidinti BNP įmokas. Bet uh, prieš įpilant daugiau vandens į kibirą reikia užtaisyti skylę jame. Ir dabar mes prašysime ES likusių žmonių pilti vandenį į tą kibirą, nors e, jame yra skylė ir tas vanduo išteka lauk. Dabar žmonės gauna išmokas iš BŽUP, kurie visai neturėtų jų gauti. Taigi prieš pilant daugiau to vandens reikia būtina užtaisyti skylę ir labai akivaizdu, kur ta skylė yra. Airijoje taip pat turime problemą dėl BNP apskaičiavimo, nes ten atsižvelgiama į BVP. Turbūt girdėjote gandų, ypač kalbant apie ekonomikos žlugimą, po kurio Airija atsigavo. Taip, mes atsigavome, bet pri, praeitais metais mūsų BVP buvo plus 28 procentai ir dabar tai apibūdinama kaip žaliųjų žmogiukų ekonomika. Aš ne, kažkodėl nematau Airijoje auksinėmis mašinomis važinėjančių žmonių, kaip tik matau būrius benamių, būrius uh, skurstančių žmonių. Taigi, apskaičiuojant e, BNP reikia remtis ne BVP, o, nes BVP remiasi tik propaganda ir niekuo daugiau. Ačiū, ponas Anju. Žodis jums. Iš tikrųjų, įdomu, tai, ką pasakė ponas Flanagas, ir aš sutinku su juo dėl bandymų užsigropti daugiau e, valdžios, nes dabar įplaukos iš, yra iš PVM mokesčio, iš rinkliavų, taip pat e, apskaičiuojamas pagal bendras nacionalinės pajamas, o nuo savųjų išteklių išteklių e, srities siūlymas yra dėl e, rink, di, surinkti iš taršos mokesčio, bet perspėjimas ūkininkams. Ūkininkai e, turės mokėti už metano išmetalus, taip pat už baltyminių e, pasėlio auginimą, kuriuose, e, kur, kur, kur, kurie pagamina azoto visa tai bus apmokestinama. Tai jūsų laukia, tikiuosi, kad jums tai patinka ir jūs to džiugesiu sutinkate. Pone Anjo, man atrodo, kad jūs veikiausiai nepasinaudosite, nesidžiaugsite šitais aspektais ES gyvenimo ateityje. Na, sakiau tai ironiškai. O dabar suteikiu žodį apibendrinti e, visoms diskusijoms komisijos atstovui ponui Havleriui. Ačiū už mums suteiktą galimybę išsakyti komisijos nuomonę. Su dideliu susidomėjimu pastebime, kad jūs minėjote aukšto lygio e, darbo grupę, kurią pirmininkavo ponas Monti ir kuri pateikė labai įdomių pasiūlymų dėl nusavųjų išteklių sistemos ES ateities. Kaip žinote, dėl kai kurių jūsų minėtų priežasčių ir taip pat dėl breksito, nes didelė e, pagrindinio įnašo mokėtoje pasitraukia iš es, taip pat tai šalis, e, kuriai taikome e, įmokos į biudžetą susigražinimo sistemą, ES reikia reformuoti savo sistemą. Ne tik dėl to, kad tiks tam tikrų sumų, bet ir dėl to, kad struktūrą e, reikia reformuoti visą. Nėra kol kas kokių konkrečių pasiūlymų. Komisija savo pasiūlymą parengs 2018 gegužę. Buvo išsakyta įdomių idėjų, kurias minėjo ir pranešėjas dėl naujų nuo, galimų nuo savų išteklių šaltinių. Tai bus svarstoma vidinėse komisijos diskusijose. Uh, Ir taip pat norėčiau paminėti tai, ką kai kas jūs minėjote kalbėdami apie bendrų nacionalinių įplaukų veiksnį. Bendros nacionalinės įplaukos tai sistema, kuri buvo sukurta, bandant subalansuoti situaciją tarp valstybių narių ir BNI sistema primtina valstybėms narėms, nes laikoma, kad tai pakankamai subalansuota, sąžininga paskirstimo sistema, apsprendžianti, kiek valstybės moka įnašo į ES biudžetą. Ir tai bus svarbi sistema, svarstant naujus nuo savųjų išteklių šaltinius ir kas galėtų pakeisti tą sistemą. Reikės atsižvelgti ir būtinybę tolygiai paskirstyti naštą už įnašus į ES biudžetą tarp valstybių narių. Ačiū, ponė komisijos atstovą ir dabar galutinę diskusiją apibendrin ponas Andrijo, kuris atstovauja poną Kaputo, kuris dėja negalėjo ateiti posėdį. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų komentarus, pasisakymus, taip pat už komisijos atstovo komentarus. Uh, norėčiau akcentuoti nuo savųjų išteklių sistemos reformą, kaip ir sako savo siūlyme ponas Kaputo, nes e, tas tos, to, to veiksmo aktualumas aštrėja, ypač su breksitu, prarasime 10 milijardų eurų e, arba iš tikrųjų 15 milijardų eurų naujausiais skaičiavimais. Negalime ir toliau tenkintis esamą situaciją. E, ir nekeisti nieko šioje reikalų padėtyje, nes tik vieną procentą valstybės įneša savo nacionalinių pajamų į biudžetą. Jeigu nepaspartinsime nuo savų išteklių sistemos procesų, aš taip pat manau, kaip ir ponas Kaputo, pavyzdžiui, jeigu pagalvosime apie sanglaudos biudžetą, žemės ūkio e, sektoriaus biudžetą, čia gali iškilti problemų, kaip sakė ponas Denano, jau ilgą laiką apie tai kalbame. Ir Ir reikės dabar jau paspartinti visus procesus. Ir Nes mes kasmet kalbame apie tai, kasmet kalbame apie būtinybę kažką paspartinti, bet manau, kad dabar jau atėjo laikas tiesiog keisti vieno procento taisyklę ir ieškoti naujų šaltinių. ES reikia įsipareigoti manau, kad pono Kaputo pranešime išsakytas raginimas remtis aukšto lygio E, grupės išvadomis bus prasmingas tik tuo atveju, jeigu darbas iš tikrųjų bus paspartintas. Ir galiausiai užbaigiame diskusijas šią temą. Pakeitimus reikia, šiam pranešimui reikia įteikti iki 27 lapkričio 13 valandos arba geriau anksčiau. Ir dabar periname prie kito pranešimo dėl e, būsimo DFP, parlamento pozicijos dėl DFP po 2010-ųjų. E, pasisakymai bus labai susiję šią temą. Daugiametė finansinė programa žodis pranešėjui. Poniai Sofijai Ribeiro. Obrigada, Sra. Presidente, caros colegas. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Rengdamas šios dienos posėdžiai pagalvojau, kad svarbu su jumis pasidalyti mintimis apie tą netikrumą žemės ūkio sektorijoje, kuris kyla ir su kurio susidurs mūsų ūkininkai. Jūs žinote, kokia yra reikalo esmė. Ir svarbu tai, kad reikia padidinti paramą. Reikalinga finansavimo sistema ir galimybė kovoti su nesažininga konkurencija bei užsitikrinti um, didesnius fondus. Kaip aš jau sakiau, reikia remti uh, ūkininkus, ypač uh, smulkius ir vidutinius ūkininkus bei ūkininkavimui nepalankiuose vietovėse ūkininkaujančius ūkininkus. Dabartinės finansavimo modelis pasižymė pernelyg daugeliu suvaržymų. Bet kita vertus, turime labai darniai dirbti tam, kad Žemės ūkio komitetas pateiktų tvirtą ūkininkavimą remiančią poziciją. Ūkininkavimas, tai žemdirbystė yra viena seniausių žmonijos veiklų. Nudien, šiomis dienomis ji labai svarbi ekonomikos dalis, nes užtikrina saugę maisto produktų tiekimo ir gamybos grandinę. BŽP atsirado po karo, kada trūko produktų, bet dabar ji aktuali ir dėl to, kad a, ūkininkų pajamos krenta, a, Ir ne, ūkininkai net neįsivaizduoja, kokios bus pajamos artimiausių metų, ar jie iš vis turės pajamų. Todėl matome vis daugiau atvejų, kad e, reikia remti ūkininkų pajamas. O tai reiškia, kad reikia peržiūrėti teisės aktus ir nu, e, sukurti arba patobulinti sistemą. Daug dėmesio turime skirti vietos rinkoms ir trumpajai tiekimo grandiniai. Daug ūkininkų pasitraukia iš veiklos, o tai reiškia, kad tam tikrose vietovėse, regionuose tiesiog um, nebelieka gyventojų kai kuriuose vietose. Kita vertus, jeigu norime išlaikyti ūkininkus, turi būti tinkamai jiems kompensuojami patirti nuostoliai. Per pasiruosius 30 metų žemės ūkių skirta biudžeto dalis yra pati mažiausia. Yra daug reikalavimų, iš ES pasitrauks jungtinė karalystė. Todėl visi turime suprasti, kad norėt, norint turėti kokybišką produkciją, reikia galvoti ir apie kainas. Bet mes labai uh, bijome arba nenoriai pertvarkome biudžetą. Todėl pranešimas bus pakankamai griežta kalba parašytas, kad būtų aišku, jog Europos parlamentas remia mūsų ūkininkus. Ačiū. Ačiū, Sofija. Toliau Klara Aguilera. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kaip šešėlinė pranešėja norėčiau pasidalyti kai kuriomis mintimis. Noriu padėkoti Sofijai, nes manau, kad jos pranešimo projektas tikrai yra geras išeities e, taškas. Ir džiugu, kad e, pranešimai pasirodo laiku, tai aktualu ir biudžeto komitetui. Kai pranešėja sakė, aš tikrai tikiuosi, kad pranešimai pritars dauguma mūsų komiteto narių. Kada kalbame apie daugiametę finansinę programą, visada kyla daug ginčių dėl to, kuri dalis turi būti skiriama žemės ūkiui. Ir mano galva, pirmiausia, reikia galvoti apie tai, kad būtina užtikrinti stiprią bendrąją žemės ūkio politiką. Tai reikalauja padaryti kai kurių pakeitimų, bet mes negalime pasitenkinti ankstesnių finansavimų lygių, jeigu norime keisti ką nors. Kita vertus, bendra finansavimo klausimas tampa labai aktualus. Ir aš manau, kad pranešime reikia tvirtai pasipriešinti finansavimo mažinimui pagal pirmąjį ramstį. Jeigu norime išlaikyti bendrąją žemės ūkio politiką, tai pirmojo ramščio, pirmąjį ramstį reikia finansuoti išimtinai tik iš ES biudžeto, nes uh, Kitaip viskas persikels į nacionalinį lygį ir tik nacionaliniu lygiu bus priimami sprendimai. Dar labai svarbu, kad būtų atsisakyta tam tikro diferencijavimo pagal BŽUP, kuris atsiranda kofinansavimo srityje. Toliau. aplinkosaugos veiksnys. Taip, ūkininkavimas ir aplinkosauga šiais laikais yra labai susiję. Ir todėl nereikia pamiršti, kad um, pinigai, kurie skiriami iš ES biudžeto, keliauja ne tik tai į žemės ūkio sektorių, tai yra susiję ir su klimato kaitos padarinių švelninimu, su kova su klimato kaita ir geresnės aplinkos išsaugojimu. Pranešime be kita ko minimas ir um, teisinis pagrindas. Labai svarbu į jį atkreipti dėmesį. Ir labai tikiu, kad iki kitų metų pavasario komisaras Hoganas jau visiškai um, aiškius pateiks pasiūlymus dėl visos maisto grandinės, dėl nesažiningos prekybos atveju. Mes, aišku, prie tų klausimų galėsime grįžti ateityje. Tuoj baigsiu. Nežinau, ar svarbiau tai, kad būtų daugiau priemonių iš, ar išteklių, ar kad tos priemonės būtų teisingos, aiškios ir būtų paaiškinta, kodėl reikia, egzistuoja poreikis 21-ame amžiuje finansuoti šią sritį, subsidijuoti ją. Ir man svarbu, kad šiandien šį nuomonės projektą būtų jam kuo didesnis palaikymų. Baigiu štai kuo. Noriu visums, visiems jums pasakyti, kad dėl alyvogių, e, Ispanijos alyvogių jungtinės valstijos taiko tam tikras priemonės, nes jungtinės valstijos nusprendė, kad dėl Ispanijos ūkininkų gaunamų, e, gaunamos paramos subsidijų e, į, dempinguojamos tos, e, tų alyvogių atsiradimas JAF rinkoje yra dempinguojamas. Nu, įvestas 6 procentų tarifas. Taigi kalba eina apie bendrą žemės ūkio politiką ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas suvienys jėgas ir mes visi gebėsime apginti šį sektorių. Ponas Kuzmiuk. Um, Dėkoju. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją už išsame nuomonę apie E, būsimą žemės ūkio politikos finansavimą. Aš norėčiau pabrėžti dar vieną argumentą. Apginant, apsaugant dabar, iki dabar turėtą finansavimo lygį. Tai jau buvo minėta. Ir e, čia turime kalbėti apie papildomas uh, Mm, prievolės ir pareigas, kurios bus įterpiamos į BŽUP. Tai yra papildomos užduotis, kurios nuolat prijungiamos prie BŽUP. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, ir jis kaip tik minimas ketvirtajame punkte, o būtent e, tiesioginių išmokų valstybėse narėse suvienodinimo procesas. Atstovaudamas naują valstybę narę, Lenkiją, noriu pabrėžti, kad naujojoje programoje išmokų tarp senų ir naujų valstybių narių harmonizavimas turėtų būti užbaigtas, nes pirmuoju mūsų narystės laikotarpiu galbūt ir buvo pagristas tas išmokų skirtumas, nes mūsų šalise gamybos kaštai buvo mažesni, bet dabar šie kaštai suvienodėjo. Ir turime duomenų, kad įrodančių, kad pavyzdžiui augalų apsaugos priemonių išlaidos vakarų Europoje net žemesnės negu rytų Europoje, taigi nebeliko pagrindo diferencijuoti tas išmokas, nes visų šalių produktai parduodami vienoje bendroje rinkoje, todėl susidaro nesažininga konkurencija ir aš pateiksiu pakeitimą siekdamas užtikrinti, kad šis suvienodinimas pasibaigtų per kitą finansinę programą. Dabar ponas Ropė. ES ūkininkai e, nusipelno didesnio matomumo ir stabilumo. Tai viena iš galimybių priemonių tai užtikrinti. Reikia, e, kad tos priemonės būtų pakankamos ir finans, BŽUP finansavimas turi būti tinkamas, reikalingas. Nepamirškime, kad gyvename pasaulyje, kuriame svarbiausios valstybės JAV, Kinija. E, daug turi didesnį žemės ūkio sektorių nei ES, todėl reikia akcentuoti e, vaidmi, ES su JAF veidmaniškumą šiuo klausimu. Reikia priemonių įveikti įvairiausias sanitarinės krizės, dėl kurių e, iškyla pavojus daugeliui ūkių ES. Reikia supaprastinti galiojančias procedūras ir remti e, paramą finansinę komisiją, kaip sakė ponė Reibeiros, mūsų pranešėja turėtų paremti tokią žemės ūkio politiką, jos visumą. Ir ga, tikiuosi, kad galime iš, jos, iš, iš to jos tikėtis. Ponas Ropė. Mininkė. Iš tikrųjų, turbūt visi suprantam, kad e, Britanijos išėjimas atneša problemą, tame tarpe ir bendrai žemės ūkio politikai. Ir matyti yra du keliai, arba bus, e, sakykime, mažesnis biudžetas e, visos arba e, eiti tuo keliu, kad iš tikrųjų valstybės narės turėtų prisimti tą skirtumą ir, ir, ir jį padengti. Tai čia būtų vienas dalykas, bet žiūrint į tai, kad šiuo metu BŽUP gauna 38 su biški procentų, kai prieš kelias kadencijas gaudavo 60 procentų, tai gal jau gana bendrai žemės ūkio politikai prisidėti gelbėjant Europos problemas. Ir gal sukeliamos problemos e, tose srityse kaip užsienio politika, kaip e, neapdairi, sakykime, kaiminystės politika, gal ir to, e, valstybės narės turėtų daugiau prisidėti, sprendžiant tuos klausimus ir pabėgėlių ir kitų, o ne iš bendro, sakykime, katilo duot, kuris jau numatytas kažkam buvo kitam. Aš manau, kad mums reiktų galvoti apie tą rybą kada jau e, ateiname iki tokio, sakykime, momento, kada Europa taps nekonkurencinga kitoms šalims. Ir ką mes tada darysim, kada e, Europos eksportas pradės mažėti dėl to. Bet mes turim, aišku, ir vidinių dalykų. Aš manau, kad labai svarbu e, pažiūrėti rezervų. Tai manau, vienas iš rezervų galėtų būti maksimali parama vienam ūkiui. Galbūt ateina laikas galvoti apsiriboti gal šimto, gal pusantro šimto tūkstančių eurų vienam ūkiui, nes dideli mega ūkiai, ko gero, jie pelną gali generuoti ir e, vykdydami kitokias veiklas, gretutinės veiklas. Taip pat labai, manau, svarbu mums užbaigti klausimą dėl sažiningos atsiskaitimo grandinės. Mes visi puikiausiai žinom, kad ūkininkų pajamos yra išmokos plus kaina. Jeigu mes leidžiam perdirbėjim, priekybininkam daryti, ką nori su kaina, tai net ir didindami išmokas mes situacijos kaime nepagerinsim. Čia ir prisideda mokesčių rojai, čia prisideda žinoma ir kiti dalykai. Tai vat, būtent šitas klausimas labai svarbu, kad komisija pateiktų pasiūlymus kartu lygiai grečiai spręsti ir šitą klausimą. Na ir manau, kad iš tikrųjų, ką ir kolega iš Lenkijos šnekėjo, kad laikas jau atėjo, kada neturi būti ES senųjų ir naujųjų valstybių. Tai yra viena ES, viena teisė, vienodi reikalavimai, kai žemdirbiams, sakykime, priemonės, kurios reikalauna įgyvendinti tame tarpe ir aplinkosauginės, yra vienodos ir Lietuvoje, ir Vokietijoje, ir Švedijoje ir taip toliau, o išmokos skiriasi pakankamai stipriai ir žmonės to jau, be, jau nebepradeda suprasti tai manau, kad irgi iš tikrųjų, kad jau atėjo laikas tą klausimą pabaigti spręsti. Na ir manau, kad iš, e, turėtumėm kalbėti, kad e, turėtų būti ir krizių valdymo komponentas. Nes e, tu, krizės jos buvo ir bus, ir nuo atskiros valstybės ne visada tas priklauso, todėl ta komponentė irgi e, naujoje politikoje turėtų atsirasti. Na ir žinoma, manau, būtų svarbu įteisinti trumposios grandinės principą viešuose pirkimuose. Kad tai būtų ne geranoriškas nusiteikimas, o tai būtų prievalė pirkti iš trumposios grandinės ir mes daug ką iš to išloštumėm. Ačiū. Kasti. Um, Ponas Kartai, pirmininkė, Ponas Kartai, šešėlinis pranšės, pirmininkė, mes e, žinome, e, su kokiais iššūkiais susiduria BŽUP, žinome, kad tie iššūkiai rimtėja dėl to, kad e, daug neiškumo yra dėl biudžeto. Ir atėjo laikas, kad mes pripažintume ir išnagrinėtume tikr, tikrąją BŽUP naudą. Ir kur ir išnagrinėtume, iš kur Europa gauna didžiausią naudą iš jos. Mano nuomonė, ši didžioji nauda ateina iš to, kad mes užtikriname saugų geros kokybės maisto tiekimą. Ir e, ta nauda, kurią gauna kaimo regioninė plėtra. Mm, taip pat, e, kad mes esame tikri, jog valgome geriausios kokybės maistą pasaulyje. Taigi turime pasižiūrėti, kaip skirstomas biudžetas, kad ši situacija nepasikeistų ir ateityje. Taip pat man akivaizdu, kad didžiausia vertė iš šito biudžeto skiriamo finansavimo gaunama tada, kai pinigai skiriami mažiems ir vidutinio dydžio ūkiams, kadangi iš tikrųjų labai didelė yra neligybė, kaip skirstomos BŽUP išmokos Taigi visų pirma, manau, e, reikėtų pripažinti šiame komitete ir kituose Europos institucijose, kad e, mums reikia keisti BŽUP dinamiką. Antra, turime tvirtai pareikalauti, kad BŽUP biudžetas būtų apsaugotas, pripažįstant, kad yra maždaug 4 milijardai eurų trūkumo susidariusio. Man atrodo, jeigu mes pabandytume žmonės įtikinti, kad turėtume šią spragą užpildyti įvesdami ES mokesčius arba priversdami valstybės narės padidinti savo įmokas, man atrodo, kad mūsų nieks nepalaikytų. Bet jeigu pasakytume, kad norime apsaugoti BŽUP, leisdami kitams programoms taip pat veikti, pavyzdžiui, kari, išlaidos karinėms ir saugumo reikmėms, uh, tuomet manau, kad galėtume tikėtis plačios paramos. Ir man atrodo, šiame komitete reikėtų apie tai pagalvoti. Dėkoju. Pasisakė šešėliniai pranešiai, dabar e, ponas Santuš. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti kolegę su šiuo pranešimu. jis yra strategiškai svarbus, jį gali tikėtis mano paramos ir bendradarbiavimo. Ūkininkavimas patiria papildomas rizikas, lyginant su kitais sektoriais. Jis labiau pažeidžiamas klimato kaitos. Taip pat e, kenčia nuo dabartinio kainų nestabilumo. Ir todėl uh, E, ūkininkų situacija gali pasikeisti per nakt. Taip pat ūkininkavimas yra labai svarbus siekiant išlaikyti ekonominę e, šalių sąrangą. Ir e, visą visuomenę, pradedant nuo maisto gamybos, baigiant žemės dirbimu. Tam reikia stipraus biudžeto ir visų reikiamų išteklių kad mūsų ūkininkai galėtų tikėtis e, išgyventi ir ateityje. Taigi, kalbant apie sekančią daugiametę finansinę programą, apie tai reikėtų pirmiausiai ir pagalvoti. Ir turime atskleisti, koks svarbus yra adekvatus BŽUP biudžetas. Be to, reikia teigiamai diferencijuoti pažydžiamiausias sritis ir čia norėčiau priminti, kad šių metų pradžioje komisija paskelbė teigiamą e, programų vertinimą. Ypač tai svarbu tiems nutolusiems regionams, aš taip pat vieną iš jų atstovauju. Jie yra labai svarbus aplinkai, visuomeniai ir ekonomikai. Įrodymai atskleidžia, kad Europos lėšos buvo panaudotos veiksmingai. Ūkininkai, jų organizacijos ir regionai bendradarbiavo siekidami užtikrinti tą veiksmingą lėšų panaudojimą. Taigi turime pripažinti, kad šis instrumentas yra be galo svarbus ir gindami posėjai mes turime uh, E, sustiprinti e, šį biudžetą kitoje programoje. Dėkuoju dabar ponas Kalinovskiai. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również chcę. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu padėkoti už tai, kad pranešimo tekste akcentuojama ne tik būtinybė išlaikyti dabartinį finansavimą BŽUP, bet taip pat dėl to, kad mus ištinka nuolatinės krizės, akcentuojama priemonė, kurios pagalba būtų galima sumažinti kainų sviravimus turi būti, turime būti realistiški svarstydami breksito pasiekmes. 4 milijardais eurų per metus turėsime mažiau, neminėjome dar naujų iššūkių susijusių su migracija, saugumu ir taip toliau. Kai, kai milijardų reikės, e, o milijardai paimami e, iš BŽUP skirtų finansų. Manau, kad siūlymas padidinti valstybių narių įnašus turėtų būti patvirtintas, kad, ne, kad nesumažėtų finansavimas bendrai žemės ūkio politikai. Tačiau kaip Europos parlamento nariai mes turėtume suvokti, kad valstybės narės nenorės didinti mokamo įnašo. Taigi aš netmesčiau galimybės kofinansuoti tiesioginius mokėjimus valstybių narių. Tai neturėtų būti laisvanoriška sistema, nes tai būtų neproduktyvu. Tačiau susidarius kriziniai situacijai turime suteikti galimybę valstybei nariai e, išmokėti tam tikrų, tas išmokas ūkininkams arba BŽUP finansuoti tokiu būdu, e, kad dėl breksito sumažėjus lėšoms e, ne, nenukentėtų konkurencija. Ūkininkams nesvarbu, iš kokių šaltinių ateis pinigai, kurie bus skirti jiems, kad jie galėtų atlikti visas e, užduotis, naujas užduotis, kurios yra sukūriamos. Todėl susidarius kokiai nors ypatingai kriziniai situacijai reikėtų pamastyti apie kofinansavimą, taikyti nelaisvanorišką sistemą, bet uh, reikėtų apie tai mąstyti, kad nebūtų praradimo lėšų dėl sumažėjusios sumažė, BŽP finansavimo. Ponas Andrijo. Norėčiau savo ruoštų pasveikinti poną Sofijo Ribeiro, mūsų pranešėją, už jos parengto pranešimo kokybę. Aš nenorėčiau, kad BŽUP taptų kolektyvinę auką dėl to, kad stinga ambicijų Europos Sąjungai. Manau, kad tam turime kolektyviai priešintis, kad ir valstybės narės tam turėtų priešintis. Europos Sąjunga nori būti tarptautinė veikėja ir tai turėtų apspręsti daugiametės finansavimo programos ateitį. Apie tai kalbėsime ir pono Kaputo rengiame pranešime dėl nuosavųjų išteklių. Negalime būti labai ambicingi ir tuo pat metu visiškai nekeisti tos vieno procento taisyklės, nekeisti nuosavų išteklių sistemos e, Europos Sąjungoje. Būtent todėl dabar pereinu prie breksito klausimo ir naujų mums iškylančių iššūkių, kurių negalėsime atremti yra tam tikrus e, spragų, e, taip, migracijos politikoje, taip pat BŽP politikoje. O kalbant apie šią sritį, mes turime veikti, tai yra labai svarbu, svarbi sritis. Tai nėra tokia pat politikos sritis kaip kitos, juk įrūpinasi žmonių sveikata per maisto gamybą, Taip pat per maisto produktų gamybą tas rytis rūpinasi mūsų aplinką, orų. Tai yra viešosios politikos rytis, kurią reikia atitinkamai koreguoti ir kur turi būti taikomi kriterijai Negalime, aišku, pasirūpinti visais ūkininkais, bet atvirame šiandienos pasaulyje reikia reglamentavimo politikos išteklių, akcentuoti um, sveikatos, aplinkos, saugos, teritorijų ekonominio vystimosi aspektus, e, nes būtent tokią politiką gyvendinsime ateity, ateityje. Ir kaip pranešime akcentuojama, numatomi kriterijai yra svarbiausi reikia Europos vizijos, reikia uh, atidžiai, reikia priešintis bandymams renacionalizuoti šią politiką dėl trukmės uh, laikotarpio. Aš pritariu pranešėjo siūlymu uh, kalbėti apie dešimtį metų, bandyti viską įsivaizduoti kaip ūkininkas nes šiandien dėl įvairiausių spaudimo veiksnių e, daugiametės finansavimo programos yra penkių metų, bet manau, kad tas finansavimas turėtų būti projektuojamas dešimčiai metų. Ir po penkių metų uh, mąstyti apie tai, kaip, bus, kaip išnaikinsime didžiulį uh, skaičių planetos gyventojų. Uh, mais, apsirūpinimo maisto produktai saugumas yra labai svarbi aktualija, kurią turime pasirūpinti į, ir tai aktualu BŽP kontekste. Ačiū. Noriu pasveikinti Sofiją parengus šį pranešimą ir priminti, kad Sofija prašo valstybių narių padidinti įnašus mokamus į biudžetą. Manau, kad ši sistema uh, nėra subalansuo, subalansuota. E, man to, kad valstybės turėtų skirtingai nešti. Taip pat turėtų būti viskas skaidru, reikia. Manau, kad piliečiai e, protestuos, nes iš tikrųjų e, valst... ES kainuoja daugiau nei iš tikrųjų finansuojama. Tikrai visiems bus naudingiau, jeigu viskas bus skaidriau, jeigu bus bandymų pakelti mokesčius. Reikia stiprios BŽUP. E, kalbėjome ką tik apie avių roškų sektorių. Jeigu norime, kad e, mūsų aplinkosaugos pastangos būtų tinkamos, kad ūkininkai galėtų sėkmingai kurti gerovę, reikės padidinti finansavimą e, kai kuriems sektorius. Reikia atmesti visus scenarijus, kurie siūlo mažinti BŽUP, mažinti BŽUP finansavimą ir taip pat e, mąstyti apie tai, nes jei valstybės narės pradės e, svarstyti m, mm, įnašus pirmajam ramščiui, kas bus po to, nes valstybės narės, jeigu prims sprendimą dėl BŽP, jeigu BŽP bus renacionalizuota, viskas išlys iš rankų. Reikia srištingos. E, e BŽP politikos, nes ta politika yra labai svarbi, yra arčiausiai piliečio. Ačiū. Müller. Ačiū toliau. Ponas Muller. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjui, nes a, tikrai pranešimas geras. Dabar apie reikalą. Tikrai labai svarbu turėti pakankamų, pakankamą kiekį pinigų, kad galėtumėm teikti tinkamą paramą. Ir ateityje nebejotinai kils tik daugiau problemų, daugiau iššūkių susijusių su žemės ūkio ir maisto sauga. Dalis jų atkeliaus iš aplinkosaugos, dalis atsiras naudojant tam tikras medžiagas, tokias kaip pesticidus. Ir mes turime nebijotinai numatyti finansavimą tam, kad ūkininkai galėtų planuoti savo ateitį ir būti tikrai dėl jos. Reikia vadovautis tokiu principu, kuris būtų labiau orientuotas į ateitį. Aš manau, kad turime <clears throat> išlaikyti bent jau dabartinį biudžeto skirto BŽUP lygį. Dabar antroji dalis - informacinės kampanijos. Jos daugeliu požiūrių labai svarbios. Yra nevyriausybinių organizacijų, kurios <clears throat> tapo didžiulę aplinkosauginės ryties lobistų grupė gauna nemažai pinigų ir reikia organizuoti švietėjiškas kampanijas, kad galėtume šviesti, kaip kas su kuo susiję. Tiesioginiai mokėjimai nebijotinai turi būti e, mokami pagal septyniarių metų sistemą. E, Hanu Takula labai teisingai pastebėjo, kad svarbu orientuotis į ateitį ir planuojant dabar galvoti apie tai, kaip sustiprinti žemės ūkio sektorių ateityje. O tam reikia be kita ko ir švietėjiškų kampanijų. Ačiū toliau, Mišel. Dėkuoju pirmininkė, noriu padėkoti kolegams liberalams už šį indėlį. Reikia prisiminti, kad BŽP pirmasis tikslas yra, kad tai yra bendroji e, žemės ūkio politiką. Jos tikslas yra pamaitinti 509 milijonus gyventojų. Ir turime užtikrinti laisvą prekių judėjimą tarp mūsų šalių. E, Pavyzdžiui, viena šalis pagamina daugiau vaisių, kita daugiau grūdinių kultūrų, bet turime vieną bendrą didžiulę rinką, kuri leidžia visiems europiečiams mėgautis saugiausių pasaulyje maistu. Už tą kainą, kuri visą laiką yra per didelė, bet kurios mes iki šiol negalime kompensuoti ūkininkams. Mm bandoma paskirstyti 50 milijardų, 7 milijardai už gamybą. Ir man atrodo, kad reikia būti realistais šiuo klausimu. Reikia taip pat kalbėti labai aiškiai. 95 procentai produkcijos rinkoje e, susideda iš 20 procentų našiausių gamybos ūkių. Ir Tie ūkiai taip pat dalyvauja um, maisto grandinėse kitose pasaulio šalise. Kolegos kalbėjo, kad reikia pamaitinti 9 milijardų žmonių. Man atrodo, kad Europa mm, irgi to siekia, bet man atrodo, reikėtų galvoti pirmiausia apie tas rinkas, kurios yra arčiausiai mūsų ir kurias taip pat mums pirmiausia reikėtų rūpintis išmaitinti. Tai pavyzdžiui, šalis į pietus nuo viduržėmio jūros, joms taip pat yra svarbi BŽUP. Ir todėl mes turime kovoti prieš bandymus mūsų skaldyti, prieš renacionalizaciją, kadangi išskaidyta rinka reikš, kad, bus, kad vėl atsiras nacionaliniai standartai, kurie susilpnins mus ir pablogins maistą, maisto kokybę, bandant jį parduoti kaip galima pigiau. Kalbėdami apie maistą, reikia gal, kal, turime galvoti apie visus. Dėkoju. E, Likmai Fragen, dėkoju už labai įdomų pranešimo projektą. Pranešimas tikrai labai įdomus. Dauguma kalbėjo apie penktąjį punktą ir aš norėčiau, siūlau pakeisti, nes reikia kalbėti apie nulatinę paramą tiems, kuriems tos paramos labiausiai reikia ir didinti e, valstybėms narėms skirtas biudžeto dalis. Nebūtų teisinga sakyti, e, kalbėti vien tik tai apie tuos, kuriems labiausiai reikia paramos. Paramos reikia labai daugeliui. Ir beje, e, kai kuriuose kitose pranešimuose kalbama, kad apie 40 apie tai, kad per 50 procentų naudos gavėjų gauna mažiau negu 1000 eurų per mėnesį. Būtų aišku labai gerai, jeigu mes sugebėtume sugalvoti, kaip e, sąžiningai paskirsyti lėšas pagal BŽUP. Tačiau paskirsyti yra labai sudėtinga. Yra rančios, yra karalienė Anglijoje, kuri gauna šimtus tūkstančius eurų iš paramos žemės ūkiui. Mes panašu e, turtingiems padedame dar labiau praturtėti, bet skurdiname neturtelius. Tokia iki šiol buvo situacija. Tačiau ar įmanoma užtikrinti geresnę paskirstimo sistemą? Įmanoma tikriausiai bent jau iš dalies sutvarkyti, nes daugelis ūkininkų, kurie kurie ūkininkauja ar gauna paramą, visgi mano, kad parama yra labai reikalinga. Aš pats esu matęs, kaip, tuos, kaip yra gavę pinigų mūsų ūkininkai. Ir jeigu mes sutvarkytume visą grandinę, įveiktų dar geriau. Dabar breksitas. Kokie bus pasiekmes um, pasienio grafystėms? Net jeigu mes ir padidinsime nacionalinę paramą arba atimsime ūkiams skiriamą dabartinę paramą, pamatysime, kad mokėjimų lygis kris Bet kuriuo atveju ir Doni Gaul gaus 20 milijonų daugiau, a, kiti turtuoliai gaus dar daugiau, bet a, faktiškai nieks nepasikeis. Taigi aš manau, kad a, Brexito atveju mes vis tik tai a, turėtume galvoti apie tai, kad a, pasitraukus a, jungtiniai karalystiai. Jos ūkininkai nebegaus paramos, todėl gali būti, kad ta skėlė, apie kurią mes kalbame, nebus tokia didelė. Uh, Ačiū toliau, kad ponas Boločias. Ačiū už suteiktą žodį. Visiškai pritariu kolegoms, kad dėl breksito ypač e, kils um, daug problemų. Uh, formuojant ES biudžetą ir jo dalį skiriamą BŽUP. Todėl reikia galvoti apie tinkamą <clears throat> BŽUP finansavimo modelį. Neturime pamiršti, kad turime užtikrinti, kad ūkininkas būtų visateisų mūsų visuomenių narių. Paprastai <clears throat> ūkininkaujančių dalis palyginti su darbo rinkoje yra labai menka. Todėl kiti dirbantieji nelabai supranta ūkininkų problemas, nesupranta, su kokiais iššūkiais jie susiduria, pavyzdžiui, naudodami pesticidais. Jeigu mes um, nevertinsime ūkininkų kaip visavertės mūsų visuomenės dalies, tai pinigų jie gaus vis mažiau, galės vis e, rečiau pasinaudoti reikalingomis naujausiamis technologijomis, o tai reiškia, kad nukenties bendra maisto e, rinka ES. Todėl ūkininkai yra labai svarbi mūsų ekonomikos dalis, svarbus ir aplinkos apsaugos požiūrių, galvijų gyvūnų sveikatos požiūrių. Norėčiau e, šiek tiek e, pakalbėti apie inovacijas ūkiuose. Šią prasme labai svarbu padėti jauniems ūkininkams, kurie pasirinko ūkininkavimą kaip profesiją. Reikia jiems padėti įsigyti inovacijas, kad e, <clears throat> galėtų pakelti našumą, produktivumą, o tai reiškia ir gauti didesnės pajamas. Jeigu mes jiems nepadėsime, ir neskatinsime jų naudoti naujausias technologijas, tai greičiausiai ateityje apskritai nebeliks dirbančiųjų žemės ūkio sektoriuje. <clears throat> Šiuo metu miestuose verslas taiko įvairiausius um, modelius bet turime galvoti, kad yra ir įvairiausių ūkininkavimo modelių, kurios būtina dėkti žemės ūkio sektoriuje. Vienu žodžiu, yra naujų technologijų, kurios gali padėti ūkininkams ir dėl to uh, žemdirbystė turi būti orientuota daugiau į inovacijas. Kita vertus, turime suteikti galimybę ūkininkams užsidirbti pragyvenimų iš įvairiausių šaltinių, tai reiškia veiklos diversifikavimą, kuris yra įmanomas ir uh, žemės ūkio sektorija. Toliau Martinas Hostelis. Ne, jis atsisako. Komisija. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad suteikėte man šią galimybę pasakyti keletą žodžių. Pirmiausia, daugelis komiteto narių pateikė pasiūlymų dėl pačios BŽP ateities. Ir norėčiau todėl Jums pasakyti, kad kitą trečiadienį Jūsų komitete komisaras Ohoganas pristatys naują komisijos komunikatą, kuriame analizuojama BŽUP perspektyva ir ateitis. Dabar dėl daugiametės finansavimo um, programos dėl ir uh, žemės ūkio skiriamų lėšų žemės ūkio biudžeto. Daugelis, daugelio jūsų pasisakymų metu kalbėjo žodis nežinomybė ir kad komisija kvailai elgesi. Bet turiu pasakyti, jog mūsų laukia labai rimti iššūkiai, nes ketinama mažinti ir tas mažinimas tikrai bus įvykdytas, nes Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, bet to yra ES politikos sritis, kuriom, kurių finansavimą reikia didinti. Komisaras Oettingeris nekartą sakė, kad šie du veiksniai neišvengiamai darys didžiulį poveikį pačiai daugiametiai finansavimo programai, jos finansavimui ir, aišku, atskirų politikos ryčių, kaip žemės ūkio finansavimui. Dabar daugelis iš jūsų kalbėjote apie kofinansavimo reikalus. Šiais metais Birželį komisija paskelbė savo dokumentą dėl um, finansavimo ateityje, iškėlė nemažai klausimų, kaip kaip <clears throat> reikės užpildyti spragas, kurios atsiras dėl politikos svertų perpaskirstimo ir jungtinės karalystės išstojimo. Komisija dar neturi konkrečių atsakymų šios klausimus, bet vyksta jau diskusija. Nes aš manau, kad tų spragų, finansinių spragų užlopimas leis šiek tiek palengvinti finansavimą įvairiose srityse ir Tai reiškia žemės ūkio sritį taip pat. Toliau, konkurencija daugiametė finansinė programa nėra tiesiogiai susijusi su konkurencija, nes daugiametė finansavimo programa yra tik tai finansavimo dalykai, bet finansavimas svarbus užtikrinant ūkininkų pajamų lygį ir tai reiškia užtikrinant jų konkurencingumą. Komisija pagal savo programą 18, metų, 18 metais pateiks labai konkrečių pasiūlymų, kaip padaryti, kad ūkininkų pozicijos konkurencijos požiūrių sustiprėtų. Dabar um, išorės konvergencija, apie kurią taip pat jūs kalbėjote. Iš esmės tai kalbame apie mokėjimų skirtumus, nes skirtingo dydžio mokėjai išmokos pasiekia skirtingų valstybių narių naudos gavėjus. Taip, tai irgi yra ateities politikos klausimas. Gal tik norėčiau patikslinti vieną dalyką, kad šiuo atveju turime kalbėti ne apie vakarus ir rytus, kaip kad čia nuskambėjo. Uh, bet egzistuoja skirtumai tarp 27 valstybių narių ir nebūtinai tie skirtumai atsirado dėl um, tik naujųjų, taip vadinamų naujųjų valstybių narių specifikos. Noriu pasakyti, dėl to uh, BŽUP lėšų mažėjimo nuo 60 iki 38 procentų turiu pasakyti, kad <clears throat> nepamirškite, išsiplėtė politikos sričių skaičius. Pavyzdžiui, savų laikų nebuvo sanglaudos politikos, atsirado naujos politikos sritis ir todėl iš tiesų BŽUP skiriamos lėšos mažėjo. Bet aš manau, kad pastaruoju metu finansavimo lygis išliko stabilus. Ir jeigu didėja visas biudžetas, tai didėja kažkurios, tai nebūtinai didėja finansuo, e, vienos ar kitos ryties finansavimas. Jūs taip pat tikriausiai žinote, kad valstybės narės nebūtinai mano taip kaip parlamentas. Ir todėl mūsų laukia labai sudėtinga ir sunki diskusija dėl um, daugiametės finansinės programos ir valstybių narių įnašų didinimo. Dabar trukmės klausimas. Įdomu buvo girdėti, kad komitete vyrauja nuomonė, kad reikėtų e, pailginti daugiametės finansinės programos trukmę. Na, mes įsivaizdavome, kad parlamentas apskritai pageidautų sutrumpinti metų, sumažinti metų skaičių, o ne pridėti. Todėl diskusija laukia įdomi, kaip aš jau minėjau. Ir <clears throat> bent jau komisijai aišku, kad išlaidų sritį reikia stabilizuoti, o tai reiškia, kad turi būti stabilizuojamos ir BŽUP srities lėšos. Kai kurie iš jūsų minėjote viršutinių ribų nustatymą, minimalių ribų nustatymą, taikomą išmokoms pagal BŽUP. Turėčiau pasakyti, kad mes dabar peržiūrime sistemą ir siekiame, kad išmokos būtų labiau į tikslą orientuotos. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad Laukia sunki diskusija ne tik tai dėl BŽUP ateities, bet taip pat ir rimta, sudėtinga diskusija dėl ES biudžeto apskritai. Nebejotinai, kad tos rytis, kurios e, gauna liūto dalį iš ES biudžetą, patirs didelį spaudimą. Ir aš manau, kad pats laikas dabar pergalvoti politiką ir sukurti tokią politiką, kuri pateisintų finansavimo lygiai. Ačiū komisijai. O dabar ponas ir ponė Ribeiro baigiant diskusiją. Ačiū ponė pirmininkė už komentarus. Man apskritai tai labai malonu buvo klausytis kolego, nes dauguma jų pritarė mano pasiūlymams. Manau, kad aišku viena, reikia sustiprinti BŽUP politiką, o ekonominių ir kitokių problemų šioje srityje labai daug. Taip pat e, teisinga mintis, kad e, biudžetą suformuoti bus labai sudėtinga. Bet nereikia pamiršti, kad ūkininkams e, keliamų reikalavimų sąrašas nuolatos plečiasi. Dabar jie turi užsiimti žalinimu, jie turi užsiimti aplinkos saugojimu ir taip toliau. Todėl negalime numatyti daugiau pareigų bet nepadėti jiems tas pareigas vykdyti. Kitaip sakant, užduočių ir funkcijų ratas plečiasi, o finansavimas nedidėja. Turime apie tai galvoti. Taip pat nereikia pamiršti ir krizių, kurios kyla. Krizius iš dalies galima pašalinti konvergencijos būdu. Tai svarbu, bet kita vertus reikia žiūrėti kas vyksta ir kiekvienoje valstybėje narėje. Nes mes matome, kad egzistuoja tam tikri skirtumai, pavyzdžiui, teikiant paramą ir taip toliau. Bet yra nevienodos ūkininkavimo sąlygos. Ir galiausiai tie naujieji poreikiai, nauji reikalavimai susiję, pavyzdžiui, su klimato kaita. Šiuo atveju <clears throat> reikėtų vengti anksčiau padarytų klaidų, nes visada yra pagunda kurti naujas agentūras ir struktūras, bet tai reiškia naują, um, reiškia ir papildomą finansavimą. Dėl to gali mažėti, kad ir ūkininkams skiriamų lėšų skaičius. Kitas svarbus aspektas tai laisvos prekybos susitarimai. Turime labai apgalvotai juos sudaryti. Sudaryti taip, kad ES galėtų užimti vaidinti svaresnį vaidmenį pasaulio ekonomikoje. Ačiū. Pirmininkas, ačiū pranešėjai ir visiems kolegoms. Noriu e, priminti, kad pakeitimus galite teikti iki lapkričio 27 dienos, pirmos valandos dienos. O a, e, Nuomonę svarstysime, kai bus galutinai parengta kitų metų sausio 23 dieną. O dabar e, vyks koordinatorių.